Dear colleagues and guests, in the absence of Mr. Klins. Mėly kolegos ir svečiai, kadangi pana Klinso nėra, tai man tenka garbė šiandien pirmininkauti e, seminarui dėl um, krizės poveikio naujosiams valstybėms narėms. Džiaugiuosi, kad surinktas šis specialus seminaras būtent šią temą, kadangi vidurio ir rytų Europos šalių ekonomikom krizė padarė didžiausią neigiamą poveikį. Uh, Tuo pat metu daugelis diskusijų ES dėl kovos su krizės e, strategijų ir priemonių dažniausiai yra sutelktos į eurozoną. Tuo tarpu naujai įstosios valstybės narės yra dar labiau pažeidžiamos dėl krizės ir kai kurios ne eurozonos valstybės narės, kai kurios netgi išlaikė pačią tvirčiausią fiskalinę politiką Europoje. Europos parlamente jau vyko plenarnės diskusijos dėl to, kaip reikėtų atgaivinti vidurio ir rytų Europos ekonomikas, užtikrinti, kad atsigautų jų augimas. Dabar, kaip naujosios valstybės narės atstovė, europarlamentarė, noriu pasakyti, kad tikrai esame labai dėkingi už solidarumą išsakytą naujų šalių atžvilgių ir taip pat už supratimą, jog mūsų uh, ekonomikai padariniai buvo tikrai labai sunkus ir jie turės ilgalaikio poveikio šių šalių augimui. Aišku, kai eina kalba apie solidarumą, nesvarbu, ar tai būtų naujosios ar senosios valstybės narės, turime nepamiršti, kad kiekviena valstybė turi prisimti savo atsakomybę už tinkamų reformų gyvendinimą ir bendrų monetarinės sąjungos kriterijų laikymasi. Šiandien mūsų specialusis komitetas e, turės galimybę išklausyti daug e, žymių prelegentų. E, darbas vyks dviem grupėmis. Kiekvienas kalbėtojas turės galimybę per 10 minučių pristatyti savo mintis, po to bus diskusijos. Pirmoji mūsų grupė bus skirta makroekonominiam Mm, poveikiui monetariniai ir finansiniai politikai. Turėjom turėti keturis prelegentus, tačiau turėsime tris, kadangi antrasis, ponas Stanislav Gomolka, įstrigo Varšuvos oro uoste. Ir dėja, jis negalės šiandien dalyvauti mūsų seminare, tačiau jis atsiuntė savo penkių puslapių dokumentą ir taip pat jis bus pasirengęs atsakyti į visus europarlamentarų klausimus raštu, jeigu tokių būtų. Uh, Taigi, Filip Kermen, bu, tai yra monet, iš Europos komisijos finansų generalinio direktorato bus pirmasis mūsų kalbėtos. Aš dėkuoju komisijai už lankstumą, už atsakomybę, už tai, kad taip greitai buvo priimtas mūsų kvietimas, kad jis ateitų pas mus. Antra kalbėtoja bus Katarina Šmitkova, kuri yra vykdomoji direktorė ekonomikų ekonomikos mokslo tyrimų ir finansinio stabilumo departamente iš Čekijos nacionalinio banko toliau. Trečiasis bus Žalts Darvas, tai yra mokslinis bendradarbis iš Briugelio. Po kolegos turi ir skaidrės, ir dokumentus e, padalytus. Antroje darbo grupėje mes kalbėsime apie struktūrinį poveikį, sanglodos politikos e, vaidmenį, kai eina kalba apie um, kovą su, su krize ir turėsime pana Peter Heil ir Fabian Zulek kaip kalbėtojus. Kalbėsime apie krizės poveikį naujosiams valstybėms narėms išklausysime mūsų prelegentų poziciją apie monetarnį bendradarbiavimą už eurozonos ribų, ypač tai apie galimybės išplėsti eurozoną. Dabar iš karto suteiksiu žodį ponui Keremans, kad jis galėtų pakalbėti apie krizės poveikį eurozonos ir ne eurozonos valstybėms. Um, It's a pleasure and an honor for me to be. Ačiū. Noriu padėkoti už man suteiktą garbę dalyvauti šiame renginyje. Uh, E, tikėjausi pradėti pasisakymą šiek tiek anksčiau, bet galbūt susitvarkysiu ir norėčiau paprašyti pagalbos, e, rodant skaidrės.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 pagrindiniai aspektai, kuriuos norėčiau Jums pristatyti. Kaip matysite, tai nebus e, išsamus pranešimas apie tai, kas yra krizė ir kaip krizė atsiliepia nuoms valstybėms narėms, bet aš norėčiau sutelkti dėmesį konkrečius klausimus. Ir pirmininkė jau minėjo, kad pirmoji tema apie kurią kalbėsime, tai didesnis, stipresnis krizės poveikis naujoms valstybėms narėms lyginant su senosiomis. Ir kalbėdamas apie tai, norėčiau aptarti vieną politinį sprendimą kurį pasirinko valsty, Europos Sąjunga, tai yra e, pagalba gyvendinant, užtikrinant mokėjimų balansą naujosioms valstybėms narėms. Kita tema. E, užsienio bankai naujosiuose valstybėse narėse vaidina svarbu vaidmenį. Jie prisidėjo prie tų valstybių plėtros, bumo, bet taip pat e, skaudesnės krizės. Kad e, galėtumėme išspręsti visas pasiekmes, buvo sukurta bankų koordinavimo iniciatyva. E, Ir jos tikslas užtikrinti, kad bankai dirbantis nuosiuose valstybėse narėse ten ir liktų. Tai yra tarptautinių monetarinių finansinių institucijų valstybėms narėms priskirtas vertinimas, reitingavimas nesikeičia. E, trečioji tema - ne euro zonos narių, e, valstybių narių padėtis, taip pat klausimai, mechanizmai, kurie galėtų pagelbėti eurozonos valstybėms narėms. Ir galiausiai paskutinis klausimas. E, aš aptarsiu išvadas ir pristatysiu mūsų laukiančius iššūkius. Daugelis, kai kurios valstybės narės e, pajuto stipresnės pasiekmes. E, ypač tai atsiliepė finansiniai, finansų sektoriui Ir nuosios valstybės narės tas e, praktinės pasiekmes pajuto vėliau nei senosios, tačiau, pavyzdžiui, Bal Baltijos valstybės e, šias e, pasiekmes pajuto ypač anksti. Taip pat e, naujosiose valstybėse narėse e, kitaip e, imta vertinti riziką. Rizikos vertinimas siejamas su tomis valstybėmis narėmis pasikeitė. Ir pasirinkti politikos atsakai jose valstybėse narėse buvo gana riboto masto. Ir kitas jas skiriantis bruožas. Nekilno, nekilnojamojo turto sektoriaus, nekilnojamojo turto kainų kritimas. Toliau matote mano pasisakymo iliustraciją. Taigi, nuosiuose valstybėse narėse, mm, nuosios valstybės narės išgyveno nuosmukį nuo labai didelių sparčių augimo tempų. Taip, matot, taip pat matote, kaip situacija keitėsi eurozonos valstybėse narėse ir krizė išties daug gilesnė naujosiuose valstybėse narėse kurios naujosios valstybės narės labiausiai nukentėjo. Tos, kurio, kurių, e, kurių išorės disbalansas buvo e, buvo didelis ir joms reikėjo spręsti importo ir eksporto klausimus. Taip pat kitas e, aktualus aspektas e, tai, kad e, labai išaugo įsiskolinimai, e, sumažėjo kapitalo srautai į tas šalis, iš labai išaugo palūkanų normos ir kai kurios valstybės susidūrė su finansavimo problemomis ir todėl e, tarptautinė bendruomenė turėjo suteikti pagalbą įsikišti. Toliau matote informaciją dokumentus apie atskiras valstybės, apie tai, koks buvo poveikis. Ir paskui bandome apskaičiuoti bendrą poveikį nuo tuo momento, kuomet e, praėjusiu metu trečio ketvirčio uh, kuomet viskas prasidėjo ir nuo tuomet pradėta renkti informaciją. Matome, kad BVP labiausiai susitraukė Baltijos valstybėse, Latvijoje daugiau nei 20 procentų. Ir taip pat e, kitos valstybės vienaip ar kitaip visos valstybės patyrė tam tikrą poveikį, o kita valstybė, kuri. Valstybė, kuri nepatyrė didelio nuosmokio poveikio, yra Lenkija. Ji per pasarusius du metus išlaikė daugmaž vienodą augimo tempą. Taigi, Lenkiją turime vertinti atskirai svarbus e, politikos atsakas, apie kurį norėčiau kalbėti, tai parama užtikrinant mokėjimų balansą. Ir ta parama skirta ne eurozonos narėms. kuomet šalis prašo tokios paramos, yra tam tikra procedūra, ji turi parašyti kreiptis dėl tokios paramos ir paskui taryboje primamas sprendimas kvalifikuota balsų dauguma. Komisija derasi dėl paskolos e, detalių, dėl visų susijęjamų sąlygų ir visa tai daroma su TVF bendradarbiavimu. Taip pat atliekama tikrinimo uh, procedūra, ta, čia dalyvauja TVF ir mes e, rengiame bendras misijas į tas valstybės. E, riba tokios paramos yra 50 milijardų ir e, prieš du metus tokia, toks maksimali parama buvo 12 milijardų, o šiuo metu, kaip minėjau, yra 50. Tik Vengrija, Latvija ir Rumunija pasinaud... paprašė paramos užtikrinant mokėjimų balansą. Ir čia matote, e, kokios sumos buvo pažadėtos toms šalims pradžioje. Vengrijai 20 milijardų, tai yra maždaug 20 procentų BVP, Latvijai 7 milijardai, labai didelį suma, tai yra 40 procentų to šalies BVP, ir Rumunijai taip pat 20 milijardų, ir ta suma ir, ir ši suma yra šiek tiek mažesnė BVP, mažesnis BVP dydis nei Vengrijos atveju. E, lėšas skiria TVF ir ES. E TVF skiriama suma yra didesnė, išskyrus Latvijos atveju. Latvijai daug didesnė lėšų dalį davė Europos Sąjunga. Kalbant apie Latviją, reiktų pasakyti, kad ji gauna ir dvišalę paramą iš atskirų valstybių narių. Ir iš ES narių, ir ne ES valstybių narių reiktų pažymėti, kad pavyzdžiui Norvegija yra pasirengusi suteikti paskolą Latvijai. Taip pat norėčiau pasakyti, jog dvi naujosios valstybės narės solidarumo vardan bei tam, kad pademonstruotų, kad jos nesusiduria su problemomis, kad gali sauliaisti padėti kitoms. Tai Lenkija, Estija, Čekijos Respublika taip pat pasisiūlė padėti. Perinu prie kitų aspektų, kuriuos norėčiau akcentuoti. Tai yra tarptautinių bankų vaidmuo. E, būtent tose trijose valstybėse, kuriuoms sutikta tarptautinė parama. Šios šalis sulaukė mm, nemažų kapitalo srautų Taip pat dėl, spar, dėl intensyvaus kapitalo srauto į tas šalis, jų, e, jo, jose, jos išgyveno spartų augimą. Čia pateikiau tuose šalise veikiamų tarptautinių grupių patiktus dokumentus. Pavyzdžiui, keli Austrijos bankai yra, veikia tame regione, jie veikia daugiau nei vienoje šalyje. Taip pat Graikijos bankai Jie e, veikia keliose rytų Europos valstybėse, o šiaurės šalių bankai galbūt dėl geografinių sumetimų veiklą vykdo tik Latvijoje. Taigi, kas yra ta Europos bankų koordinavimo iniciatyva. Iš esmės tai yra dialogas, dialogo palaikymas su bankais veikiančiais regione, siekiant išspręsti kolektyvinės problemas ir siekiant mm, išlaikyti tuos bankus šalise e, kiekvieno tų bankų interesai gali skirtis ir jų strategijos gali skirtis, jeigu jos nebus koordinuojamos. Ką tai reiškia? Visi bankai, matydami artėjančią krizę, yra suinteresuoti išsi, išsivežti iš šalies savo investicijas lėšas prieš krizę. O krizė iš esmės yra valiutos nuvertėjimas ir todėl jie bevelytų išsivežti savo turtą prieš valiutos nuvertėjimą. Tai veikia bet koks e, maksimalaus pelno siekiantis bankas. Kita vertus, e, visai tatutiniai bendruomeniai, donorams bei visi bankai drauge e, turėtų būti suinteresuoti likti šalise ir veikti tose šalise, kad vieno banko elgesys į strategiją neatsilieptų neigiamai kitiems bankams. Taigi mes norime įtikinti juos ir toliau vykdyti veiklą aptariamose šalise. Mes priminame jiems, kad jie padarė nemažai pelno tose šalise, o dabar tos šalis išgyvena krizę ir todėl reikia e, parodyti abipusį supratimą. Ir pasilikti šalyje sunkiu jai laikotarpiu, nes ateityje vėl bus galimybė e, gauti pelno, kuomet, šalis, kuomet šalyje prasidės augimas. Tai yra ta, savos rušies džentelmenų susitarimas. Aišku, priversti bankų elgtis taip negalime. Mes esame Europos Sąjungoje, kurioje e, egzistuoja keturios pagrindinės laisvės. Viena iš jų kapitalo judėjimo laisvė ir kapitalo judėjimo suvaržymų įvedimas gali nusiųsti netinkamą signalą ir duoti priešingų rezultatų, nei pagidaujame. Kaip matėte iš ankstesnių e, schemų, mes kalbėjome tik su svarbiausiais pagrindiniais bankais ir bandėme juos įtikinti taip elgtis. Nėra prasmės kalbėti su visomis įmonėmis ar vartotojais, nes tai per didelė grupė, neįmanoma koordinuoti veiksmų dirbant su tokia didelė grupė. O konkrečiai tas koordinavimas vyksta rengiant susitikimus. Jie vyko Bruselėje, Stokholme bei Vienoje. Turiu baigti savo pasisakymą, sako kalbėtojas. Tuose susitikimuose bandome e, patvirtinti tam tikrus susipareigojimus, pavyzdžiui, už, išsiūkinti, kad tie bankai išliktų valstybėse narėse, taip pat jeigu yra, reikia didinti kapitalizaciją, kapitalizavimą, kad tie bankai įsipareigotų tai daryti. Paskutinis susitikimas įvyko penktadienį dėl Bosnijos, Hercegovinos ir Serbijos, dv dėl dviejų ne ES narių kurioms ES skiria lėšų, jos dalyvauja toje iniciatyvoje. Ir kitas svarbus susitikimas vyks Atenuose kovo viduryje. Čia matote e, Čia matote motininių bankų patirtų to rizikos, patirtos rizikos augimo evoliucija. Naujos valstybės narės bandė spręsti krizę, pavyzdžiui, ir tokiamis priemonėmis. Užsienio bankai užtikrina, kad jų filialai būtų aprūpinti kapitalu ir kad uh, būtų kiek įmanoma mažesnė, kad kiltų kiek įmanoma mažesnė rizika ir, to, ir ne, ne Eurozonos valstybėse narėse reikėjo mažiau lėšų tokiai situacijai pasiekti. Eurozonos valstybėse narėse e, valstybė turėjo teikti daug didesnės garantijas Taip yra todėl, taip tai yra todėl, kad užsienio bankai suvadino savo vaidmenį ir susidarė tokia situacija. Aš turiu baigti klausę, kalbėtas taip atrodo. Nebejoju, kad ir tai bus daug klausimų. Ir išvada būtų tokia. ES įnešė teigiamą indėlį, tačiau iššūkiai lieka, mūsų dar laukia iššūkiai. Ačiū Jums labai, tikrai labai, labai įdomus pranešimas, net nebejoju, kad sulauksiu dar daug klausimų. Dabar žodį suteiksiu poniai Šmitkovai, kuri pasidalins savo sumanimais apie tai, kokie yra skirtumai tarp Sąjungos, e, eurozonos ir ne eurozonos šalių iš centrinių banko perspektyvos. Topical... Ačiū, džiaugiuosi, kad pakvietė mane į šį labai įdomų seminarą. Galbūt porą dalykų aš norėčiau išdėsti per pranešimą. Galbūt aš kiek kitų rakursų panalizuosiu situaciją negu kolega, tikiuosi, kad įsiplieks diskusija. Taigi, tiek naujos valstybės narės, tiek ir senosios valstybės narės nėra vienodos. Todėl nereikėtų kalbėti apie vientisą naujų valstybių narių grupę. Kitas dalykas. Krizės labiausiai paliestos krizės tai buvo tos šalis, kuriuose buvo, kuriuose buvo apsijungia, kaip ir gal keli veiksniai sąlygoja šią krizę. Ir kitas dalykas, ateitie dar laukia nemažai sunkumų, kadangi atitinkami veiksniai negali būti paprastai eliminuoti, jie yra gana sudėtingi. Taigi reikės imtis ir kompleksinių priemonių. Taigi, ką aš pirmiausia norėčiau pasakyti, tai yra naujųjų valstybių narių grupės vientisumas iš pirmo žvilgsnio iš tikrųjų gali sudaryti vaizdas, kad naujos valstybės narės labiausiai nukentėjo nuo krizės stipriau negu senosios, kadangi šioje kategorijoje daugiau šalių, kurios pažymėtos raudonai. Raudona spalva žymi tas šalis, kurių BVP sumažėjo pernai daugiau negu 5 procentais. Tiesa, kai kurios iš šalių yra gana mažos, kaip ir sakė Filipas, Lenkija irgi yra nauja valstybė narys, bet ji vienintelė išsaugojusi augimą. Taigi visą apibendrinus su gyventojų skaičiumi ir išvedus vidurkį ir palyginus abi grupės, palyginus eurozoną su ne eurozona, pamatysime, kad gyventojai tose valstybėse narėse nukentėjo beveik vienodai. Skaičiuojant pagal vieną gyventoją, augimo tempų sulėtėjimas buvo panašus senose ir nuose valstybėse. Tai susijęs su tuo, kad tos abi grupės nėra vienalytės. Todėl nereikėtų čia sakyti, neva Baltijos šalis atspindi reprezentuoja visas nuojas valstybės narės. Taigi reikia labai ateidžiai pagalvoti prieš kalbant apie tai, kad naujos valstybės narės labiau nukentėjo nuo krizės negu senosios. Kodėl taip yra? nes dėl to kyla grėsmė, jog jeigu mes sakysime, kad naujos valstybės narės labiau nukentėjo, tai sukelsime įspūdį rinkose, jog reikia pasišalinti iš visų naujų valstybių narių, nors taip nėra. Tarp jų yra tų šalių, kurios puikiai pasirodė per krizę. Todėl reikėtų giliau pasikapsyti ir pažiūrėti, kuri grupė arba gru, valstybių grupė nukentėjo, kad išvengtume tokio užkretimo. Dabar tas nevientisumas. Manau, kad yra čia įvairių priežasčių. Galbūt pirmiausia pakalbėkime apie makroekonominius veiksnius. Jie yra skirtingi tiek naujos, tiek senose valstybėse. Be to, vaidmenį vaidina ir finansinio stabilumo veiksniai. Makroekonominiai veiksniai tos valstybės, kurios yra didelės skolininkės, yra labiau pažydžiamas, tačiau vėlgi ne visos valstybės yra pasiskolinusi. Mums atrodo be to, kad tos šalis, kuriuose yra valiuta susijęta su užsienio valiuta, labiau nukentėjo per krizę negu tos, kuriuose yra kintantis valiutų kitimo kursas. Be to, atitinkamos valstybės labiau pajuto nekilnojamo turto burbulo poveikį. Dabar makrofinansiniai stabilumo veiksniai. Kai kuriuose naujose valstybėse narėse namų ūkiai labiau taupo, taigi santaupos yra didesnės ir nepriklausoma nuo to, ar tos santaupos yra vietos ar užsienio valiuta. Taip pat tos valstybės mažiau priklausomas nuo užsienio kapitalo įplauko. Taigi jos ir atitinkamai mažiau nukentėjo nuo krizės, bent jau jos pradžioje. Kaip pavyzdį pateikiu Slovakiją bei Čekijos Respubliką. Šios dvi valstybės yra kaip ir taupytojų valstybės. Kitas finansinio stabilumo veiksnys yra vykdoma patikima makroekonominė politika ir namų ūkiai skolinasi labiau vietos valiuta, o ne užsienio valiuta. Štai matote porą skaidrių atspindinčių skirtingą situaciją. Dvi skirtingos situacijos. Naujoji valstybė narė, kuriuose yra valiutų valdybos režimas ir kitos valstybės, kuriuose yra kintantis nacionalinis valiutos kursos. Taigi štai valstybės, kurios kovoja su infliacija. Ir pirmoje grupėje arba pogrupėje atsirado didžiulė grinoji išorės skola, kadangi yra virštas skolos lygis daugiau negu 60 procentų BVP, o antroji grupė mažiau patyrė finansinės krizės padarinius. Panaši situacija ir su nekilnojamo turto kainomis. Tikrai ne visose naujose valstybės narėse buvo atsiradę nekilnojamo turto burbulai ar bumai. Tai tokie bumai atsirado labiau valiutų valdybo šalise. Ten labiau pabrango nekilnojamas turtas negu kitose šalise, kur nacionalinė valiutos kursas vyravo, ten nekilnojamo turto kainos netai padidėjo. Dabar senosios valstybės narės. Vėlgi panaši situacija yra Graikijoje, Portugalijoje. Sparčiai didėjo nekilnojamo turto kainos, taip pat didžiulė išorės skola. Ką aš noriu pasakyti, naujos valstybės narės nėra vienintelės pajutusios krizę. Dabar makrofinansiniai arba finansinio stabilumo veiksniai. Ko gero svarbiausias koficijantas tai paskolų ir indėlių santykis horizontaliosios linijos demonstruoja euro, eurozonos vidurkio tarp 25 bei 75 procentų. Ir pagal šį grafiką matote, jog kai kurios šalis - Čekija, Slovakija - yra turi daugiau indėlių, negu kad yra pasijėmę paskolų. Be to yra kitų valstybių narių, kurios yra panašios į eurozoną - Bulgarija, Lenkija o grafiko dešinėje Baltijos šalis, kurios nesurenka pakankamai indėlių, kad užtikrintų paskolų teikimą vidaus rinkoje. Taigi situacija yra skirtinga, kadangi dalis valstybių nėra priklausoma nuo išorės užsienio finansavimo. Dabar vidaus politikos e, arba vidaus nacionalinės valiutos patikimumas. Tai irgi suvaidina labai svarbu vaidmenį. Pagal grafiką matote, kokia yra užsienio valiuta paimtų paskolų dalis. Kai kur, vėlgi Čekijos Respublikoje, Slovakijoje, namų ūkiai net nėra paėmę valiutų, užsienio, paskolų užsienio valiuta. Tačiau situacija kardinaliai priešinga kai kuriuose šalise - Austrijoje. O ten, kur namų ūkiai neturi paskolų nacionalinė valiuta. Be abejo, tada buvo įmamos paskolos užsienio valiuta Baltijos šalise, Vengrijoje ir pagal šį rodiklį mes galime spręsti, jog šios šalis yra pažydžiamos per šią krizę, kadangi joms grėsia užsienio valiutos keitimo arba kursų keitimo rizika. Dabar porą skaidrių praleisiu. Ir paskutinė skaidrė banko išorinės grinosios pozicijos tam tikrose šalise, lyginant su BVP. Vėlgi horizontalioji linija demonstruoja eurozonos orientacinės didžius. Kai kurios šalis yra panašios į eurozoną pagal savo bankų pozicijas užsienio valiutos keitimo rizikai. O kitos šalis yra labai jautrios, jų sektorius yra neapsaugotas nuo tokios rizikos. Tai vėlgi Baltijos šalis - Rumunija, Bulgarija, Vengrija, tačiau kitos naujos šalis vėlgi yra gana panašios į eurozonos e, kolegės. Įdomu čia yra štai kas. Užsienio valiutos e, kurso sviravimo rizika nėra susijusi su tuo, kas valdo banką ten, kur bankininkystės sektorių kontroliuoja užsieniečiai, Čekijos Respublikoje, Slovakijoje, nepaisant to, pas juos yra išsaugota grinoji išorės teigiama bankų pozicija, skirtinga negu kitose šalise. Taigi tai, ar užsieniečiai valdo vietos bankus, dar ne, ne, nieko nepasako apie tai, kokia yra rizija, rizika. Tai apsprendžia labiau Mm, vadovavimas bankams. Ko būtų galima pasimokyti? Štai ką siūlyčiau įsidėti galvą. Ar tai būtų naujosios ar senosios ES valstybės narės, svarbu suprasti, kad patikima, rimta makronominė politika padėjo išvengti šalims didelio užsienio įsiskolinimo buvo išvengta didelių, didelių skirtumų tarp indėlių bei paskolų, taip pat e, nebuvo skolinamas užsienio valiuta. Taigi to šalis e, gerai sureagavo į finansų krizę. Be to, reikia, kad bankininkystės sektorija būtų užtikrintas geras valdymas, nepriklausomai nuo to, ar užsieniečiai ar ne valdo, kontroliuoja bankininkystės sektorių. Ten, kur bankus, e, bankų sektorius suprato sisteminę riziką, ten ir nebuvo didelės uh, didelių galbūt išorinių pozicijų, nekilnojamo turto kainos e, neišaugo per daug, taip pat buvo apsiribota tradicinėmis bankinės paskolomis, taigi ten irgi buvo išvengta krizės sunkumo. Dabar iššūkiai ateičiai. Ko gero, šių politinių klausimų neįmanoma lengvai išspręsti. kadangi tie klausimai sunkus, žinomi ir sunkiai ilgai sprendžiami. Pirmiausia, kaip užkirsti kelią tam, kad neatsirastų didelis einamosios sąskaitos nesubalansuotumas tose šalise, kur yra valiutų valdybos modelis. Kai valiutos kursas e, sviruoja, tuo atveju krizės padariniai jaučiami mažiau. Tačiau valiutų valdybos atveju sunku reaguoti į krizės sąlygotus iššūkius. Kitas dalykas kaip sisteminę riziką įtraukti į rizikos valdymo modelį, kurį taiko bankai bei finansų įstaigos. Ko gero tai bankų sistemos priežiūros reikalas. Taigi priežiūra turėtų su bankais susitarti, kad bankai internalizuotų sisteminę riziką į savo rizikos valdymo modelius, kad valiutos kurso sviravimo rizikas nevirstų kredito riziką krizės sąlygomis. Bet to, kaip jau minėta, dėl galbūt pasitikėjimo krizės reikia turėti tokių instrumentų, kurie leistų riboti žalą, kuri atsirastų vien supanikavus indėlininkams. Taigi reikia vėlgi užtikrinti Europos lygių likvidumo užtikrinimo planą, kuris būtų taikomas ir euro naudotojams, kadangi vien nacionalinių instrumentų čia neužtenka. Ir galiausiai, nors irgi nemažiau svarbu, iššūkis susijęs su fiskalinės pagalbos arba gelbimo paketais, kadangi ES e, šalis e, padarė dėlių injekcijų į finansinių sektorių ir bando išvengti recesijos e, didelių finansinių injekcijų pagalba. Taigi vėliau teks spręsti šių fiskalinių injekcijų padarinius. Ir manau, kad pirmiausia, ne euro šalims tai gali tapti dėlių sunkumu. Ačiū labai uždėmesi. Ačiū, ponė Šmitkovai. O dabar ponas Darvas pristatys savo poziciją bendrai dėl makromuminių veiksnių. Ačiū už šį kvietimą. Pritariu daugeliu tam, ką išsa, to, ką išsakė kiti prelegentai, taigi stengsiuosi nekartoti jų minčių ir daugiau pakalbėti apie kitus klausimus. Kaip abu prelegentai pasakė, naujosios valstybės narys, vidurio rytų Europos valstybės bendrai tik labiausiai nukentėjo dėl krizės palyginti su kitais pasaulio kampeliais ir tikrai didžiosios problemos vis tik tai po krizės tai yra mm, problemos su valiuta, bankų sistemos žlugimas gali priminti Argentinos klausimus, Azijos situaciją, kol kas tų blogų problemų išvengta. Tačiau aišku, kad valstybių situacija yra labai skirtinga. Abu prelegentai pristatė duomenis dėl BVP smukimo daugelie valstybių išskyrus Lenkiją. Aš naudoju kiek kitokius rodiklius, vertindamas krizės poveikį, nes daug svarbiau yra pažiūrėti, kaip atrodė situacija prieš krizę ir kaip krizė mm, nusmugdė augimo trajektoriją. Ir čia žiūrime į du rodiklius, vertant krizės poveikį. Pavyzdžiui, jeigu kažkas tai turi darbą, gauna pajamas ir tikėsi tą darbą turėti ateityje ir staiga tampa bedarbis, po kurio laiko, per kurį negauna jo, e, nebegauna bedarbio pašalpos ir situacija dar labiau e, blogėja dėl kainų, aišku, kad padariniai yra daug rimtesni. Kita skaidrė rodo tai, kaip aš pamatuoju krizės poveikį. Situacija panaši į tai, ką matėme kitose pasisakymuose, bet kiek ir skiriasi. Oranžinė spalva pamin... rodau kitas valstybės. Aš uh, sutinku, ką pana Šmitkova pasakė, kad iš tikrųjų ir, ir TVF, ką ką pasakė dėl valstybių, jį, taip, jį ir kitos, um, kiti uh, rinkos analitikai grupuoja valstybės kitokai. Taigi, toliau, mėlyna, valsty, mėlyna spalva tai yra senosios ES valstybės narės ir raudona spalva tai yra kitos valstybės - NVS, Azija, Latino Amerika, Afrika, Kinija, taip toliau, vidurio rytai matome mėlyną spalvą Airiją pažymėtą, nes poveikis tikrai buvo didelis šitai valstybei, tačiau uh, visos kitos e, senosios valstybės narės yra kiek žemiau, o trys Baltijos valstybės nukentėjo labiausiai, kaip prelegentai ir pasakė, apie 30-40 procentų nusmuko BVP palyginti su situacija prieš krizę, taigi padariniai yra e, labai dideli. Toliau kitosios valstybės narės išskyrus Kiprą ir Maltą kurios yra labai mažos, kurių priekybo netokia integruota ir Lenkija taip pat yra išimtis. Tačiau daugelis naujųjų valstybių narių nukentėjo labai smarkiai. Kas gali paaiškinti, kodėl yra tokie dideli skirtumai? Pirmas dalykas būtų tai, kas jau buvo pasakyta, tai yra priklausomybė nuo kapitalo įplaukų ir e, staigus jų nu, nutraukimas. Šią pirmoje skaidrėje parodysiu, aš turiu keletą skaidžių, šią aš parodysiu, kaip kapitalo įplaukos atkeliaudavo į vidurio rytų Europos valstybės, raudona tai yra bendra suma, Kitos kreivės tai yra tiesioginės investicijos, investicijos į akcijas ir kiti srautai. Ir nuo 2000 pradžios, kaip matote, labai išaugo kapitalo įplaukas regioną, daugiau kaip 10 procentų BVP sudarė šiame regione, tai yra milžiniškos sumos ir dėl krizės nukrito tą sumą iki nulio praktiškai. Kai kur yra kapitalo išplaukų, kai kur ne. Didžia dalimi, aišku, iš Latvijos kapitalas išplaukė kitur to nėra, tačiau esmė yra tokia, kad buvo labai didelės kapitalo įplaukos ir staiga jos sustojo. Pagrindinės klausimas yra toks, o kokia buvo to kapitalo įplaukų priežastis ir kodėl jos taiga sustojo. Kaip ir kiti prelegentai, aš kalbėčiau apie vidaus politiką, kuri yra labai svarbi, pavyzdžiui, trijose Baltijos valstybėse buvo išlaikytas tvirtas valiutos susijimas, E, iki to laiko niekas nesiūlė jam keisti tos sistemos. E, ir realios palūkų normos buvo minusinės. Realiai e, už kokias palūkanas jos galėjo pasiskolinti buvo atsižvelgus į kainas visiškai netokios ir, aišku, atitinkamai tai takoja kapitalo įplokas. Mano valstybė Vengrija, pavyzdžiui, padarė labai didelių fiskalinės politikos klaidų per e, keliarius metus iki krizės, kuomet visai Europai puikiai viskas sekėsi. Mm, Vengrijos vyriausybė sukaupė milžinišką biudžeto deficitą, tai buvo visiškai nepriimtina. Buvo politikos klaidų visose valstybėse, tačiau pagrindinė mintis yra tokia pati Europos integracija labai paskatino kapitalo įplaukas, bet taip pat ir sustiprino pažeidžiamumą. Taigi, jeigu dabar pažvelgėme atgal ir ieškome priežasčių, kurios paaiškintų kodėl tas regionas tiek buvo priklausomas nuo kapitalo įplaukų. Tai mes matome, aišku, vidaus politikos mm, reiškinius, bet taip pat Europos integraciją. Tai buvo vienas iš pagrindinių veiksnių, nulėmęs visą integraciją, taip pat ir finansinę, tai buvo labai naudinga toms valstybėms, toms trims valstybėms ypatingai, bet taip pat, aišku, tai įtakojo ir jų pažeidžiamumą. Uh, Tai pirmas buvo punktas. Antras punktas būtų toks, kad visos valstybės mm, buvo labai priklausomas nuo užsienio priekybos, kuri labai e, augo, plėtosi, ypač Slovakija. Mm, vienas iš pagrindinių eksporto produktų buvo automobiliai ir aišku, kad dėl krizės šiam sektoriu suduotas ypatingas smūgis, todėl Slovakija labai nukentėjo nuo krizės. Taip pat iš daugelio šitų valstybių darbuotojai uh, migravo į senasias Europos valstybės narės, o tie pinigai, kuriuos jie siūsdavo namo, irgi finansavo kapitalo įplaukas. Taip pat e, bendrai kapitalo situacija suprastėjo vakarų Europoje, tai aišku, kad ir tos perlaidos namo sumažėjo taip pat ir tai prisidėjo prie einamųjų sąskaitų deficito taip pat. Taigi, tą pažeidžiamumą aš jau paminėjau ir aišku, kad reikėtų kad būtų pasidalyta atsakomybė tarp rytų ir vakarų Europos. Ir taip pat sutinku, kad rytų rytų ir vakarų Europos valstybės nėra vienodos, yra bent jau du valstybių pogrupiai, tarsi kategorijos. Ir aš pritarčiau e, kitiem dviem prelegentam, kad e, skirtumai buvo labai ryškus, ypač kalbant apie priekybinį balansą tarptų dviejų kategorijų, nes e, vidurio rytų Europos valstybėje buvo, valstybėse buvo 5-7 procentų priekybos disbalansas nelabai didelis. Priekybos deficitas tai reiškia, kad per tą laikotarpį pramonė įgyjo daugiau konkurencingumo, tačiau jeigu pažvelgtumėm pavyzdžiui į Baltijos valstybės, Bulgariją, Bulgariją Rumuniją, pamatytumėm, kad taip pat priekybos balansas po truputėlį prastėjo. Tai reiškia, kad tų valstybių augimo modelis buvo netvarus. Vertant bendrai vidurio rytų Europos valstybės, tai jų priklausomumas nuo kapitalo įplaukų padarė jas pažeidžiamas, tačiau Baltijos, Bulgarijos, Rumunijos atveju aš matau labai rimtų abejonių dėl ateities galimybių aukti. Kas nulėmė krizę ir kaip būtų galima jos išvengti? ateityje prelegentai kalbėjo apie tarptautinę reakciją, paskolų suteikimą trims valstybėms, tai pademos, aišku irgi yra ženklas, kad e, bendrai Europa prisima bendrą atsakomybę, kuomet yra didelės problemos, kuomet tai yra reikalinga. Be to um, ir struktūrinių sanglaudos fondų lėšos buvo avansuotos išmokėjimams, Europos investicijų e, banko, Europos rekonstrukcijos e, plėtros banko e, veiklos plėtimas taip pat leido suteikti pagalbą toms valstybėms. Kolega iš Čekijos pasakė, kad bankų sistema buvo stabilesnė, netokia pažeidžiama nei, a, tarkim, anksčiau, kai, a, um, tarkim, įvyko Azijos valstybių krizė a, aname dešimtmetyje. Po to kalbėsiu kitoje skaidrėje dar plačiau ir apie užsienio bankus. Vienos iniciatyva tai buvo labai svarbus elementas įsipareigojimų išlaikymui. A, Europos centrinis bankas taip pat netiesiogiai padėjo e, toms valstybėms, nes užtikrino likvidumą e, pagrindiniams e, bankams, kurie investavo į savo filialos ir pagrindiniai bankai vakarų Europoje tikrai turi prisidėti prie paramos teikimo savo filialams. Aš esu naujosios valstybės narės pilietis, taigi aš e, labai vertinu tą visą pagalbą, kuri buvo suteikta mano valstybė ir kitoms regiono valstybėms. Tačiau aišku, kad išlieka dar daug ir klaustukų, išlieka daug rizikos. Reikėtų čia kalbėti apie užsienio bankų vaidmenį. Aišku, kad labai svarbus buvo jų vaidmuo prieš e, krizę, kai ekonomika augo, jie prisidėjo prie valstybių stiprinimo ir efektyvaus bankininkystės sektoriaus plėtojimo, tai yra labai svarbu ekonomikai, bet ta pačiu metu taip pat jie prisidėjo ir prie pažeidžiamumo didinimo tose valstybėse prieš krizę. Aš ankstesnėse skaitėse kalbėjau apie būsto kainų augimą 50-60 e, procentų į metus. Tai yra toks būsto sektoriaus augimas, toks milžiniškas augimas, kuris tikrai e, turėjo būti akivaizdu, jau niekas neturėjo stebinti, kad po to įvyko sprogimas, po tokio augimo. Pavyzdžiui, Latvijai um, būsto kainos nukrito apie 70 procentų, tai yra du trešdaliai būsto sektoriaus būsto, būsto kainų prarasta. Pagrindiniai, aišku, su tuo susiję sektoriai nukentėjo taip pat. Ir, aišku, visą tai iš dalies susiję su bendra politika. Baltijos valstybės e, turėjo, kaip jau sakiau, neigiamas palūkanų normas realiai bet taip pat, e, aišku, ir užsienio bankai, netinkamas valdymas turėjo e, savo vaidmenį taip pat. Dabar labai svarbu galvoti apie ateitį. Aš skeptiškai vertinčiau ir bai, tikrai labai nerimauju dėl o, finansinio sverto o, pa, mažinimo, kas reikštų, kad mažėtų o, um, pažeidžiamumas vidurio rytų Europos valstybėse. Tačiau, kaip Filip aiškino, bankai nesitraukia, tik mažną skolinimą, tačiau yra daug su to susijusių baimių. Dabar Europos centrinis bankas tiesioginę pagalbą teikia, tačiau taip pat teikia ir svoks susitarimus Danijai, Švedijai bet nei vienai kitai ES valstybei tokių suoplinių nesuteikė. Pavyzdžiui, aš nežinau, kodėl dabar Lenkijos situacija yra kitokia, kodėl jai nereikėtų to paties suteikti. Galima būtų dabar galvoti apie eurozonos ateitį. Viena išimtis yra Estija, kuri prašys narystės jau šiais metais tačiau jos BVP nusmuko maždaug 20 procentų. Ir jeigu prisiminsime, kaip aš vertinau krizės poveikį, tai jų BVP nukrito apie 30 procentų, tačiau e, Estija išliko 4 procentų biudžeto deficitas. Vakarų Europos valstybės, kur padariniai buvo daug švelnesni, e, biudžeto deficitai yra daug didesni. Tuo tarpu Estijos situacija yra tikrai ypatinga ir jos šansai įstoti eurozoną yra geri. Aš manau, kad um, jų prašymas bus sutiktas palankiai. Tačiau aišku, kad sutartyje yra numatytas ir tvarumo kriterijus, kadangi tie kriterijai turi būti išlaikyti tvariai ilgalaikiu laikotarpiu ir, um, nežinau, Europos centrinis bankas, manau, uh, rengs savo konvergencijos ataskaitą dėl mm, šios šalies kriterijų tvarumo. Bet manau, kad bus jis palankus, kadangi ir anksčiau e, buvo padaryta išimčių dėl tvarumo reikalavimo. Aš tikiuosi, kad Estijai pavyks įstoti į eurozoną. Visoms kitoms šalims e, tikimybė įstoti, man atrodo, labai sumažėjo. Ypatingai dėl to, ką matome Graikijai, aišku, tam tikra dalimi ir Ispanijai bei Airijai Nes dabar Graikija tikrai um, sukėlė didžiulį išbandymą eurozonai. Nebuvo, nieks negalėjo tikėtis, kad eurozonai įvyks dabar tokia, atsiras tokia situacija, kuomet įsipareigojimų nevykdymas bus galimas, bus įmanomas. Eurozona yra dabar jau labai rimtų problemų ir aišku, kad Eurozona nenorės dar papildomų problemų pasikviesdama naujų narių. Taigi visos naujosios valstybės narės, gal išskyrus Vengrija, laikosi labai griežtos politikos, fiskalinės politikos. Uh, Estijos e, bendra valstybės skola vis dar yra neigiama, tačiau įvertinus bendrą situaciją, kur pavyzdžiui, ar 40-50 procentų, tai Estijos situacija yra daug geresnė. Lemiamas klausimas dabar yra toks, kad ar bus ketinimų priimti naujų narių į eurozoną. Ir aš būkštauju, jog krizės poveikio gilėjimas e, Graikijai ir Ispanijai gali vis tik tai e, nepalankiai nuteikti eurozoną, kuri nenorės prisimti naujų narių. 2010-2011 metais greičiausiai eurozonos dabartinės valstybės narė, e, narės netitiks Maastrichto kriterijų. Tačiau naujieji nariai, kurie prašosi priimami, privalo laikytis tų kriterijų. Taigi daug kas kelia dar rimtą klausimą dėl to. Daugelis valstybių laikosi mm, lankščios politikos, turi lankščias ekonomikas, pavyzdžiui, tokias valstybės kaip Lenkija ar Čekija, o, mm, puikiai laikosi o, valiutos keitimo kurso reikalavimo. O, ir turėtų geras, gerus šansus įstoti. Aš vis tik tai galvoju, kad krizė labai sumenkino jų, galim, jų tikimybę įstoti. For... Ačiū, ponui Darvas. Dabar turime maždaug valandą klausimams ir atsakymams. Siūlau užduoti po tris klausimus ir paskui išklausyti atsakymus ir prašyčiau aiškiai nurodyti, kam skiriate savo klausimą. Ponas, Stoj... Ponas Stojanovas pirmasis. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu klausimą ponui Keremanui. Rumunija įstojo į Europos Sąjungą ir viena iš šiai keltų sąlygų buvo liberalizuoti lega, liberalizuoti kapitalo sektorių. Ir paskui mes pastebėjome, kaip išaugo trumpalaikė išorinė skola. Ir to augimo priežastis buvo e, bankų tarptautinių bendrovė elgesys. Ir prieš krizę šis, ši trumpalaikė išorinė skola prilygo oficialioms užsienio valiutos atsargoms. Noriu paklausti štai ko. Kai matote, kad e, trumpalaikė išorinė paskola auks, yra tokios tendencijos, juk negalima blokuoti išorės kapitalo ateimo į ES. Reikėtų imtis priemonių ir uh, pasipriešinti toms negatyviams tendencijoms, kurios, pavyzdžiui, sukelia didelių problemų Rumunijai. Kokia yra jūsų nuomonė apie tai? Ačiū. Madame Beres. Nebereš. Jūs turite klausimų? Ne? Pone Jori. Thank you very much, Madam Chair. Um, Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti už galimybę užduoti klausimą ir už tikrai įdomias prelegentų išsakytas mintis. E, esu dėkinga poniai Šmitkovai už jos pastebėjimą, kuris, manau, yra svarbus mums visiems. Tai yra, kad negalime daryti apibendrinimų ir išvadų, uh, ir suplakti visas valstybės, visas eurozonos narės į vieną krūvą arba visas ne eurozonos narės į vieną krūvą. Tai yra pagrindinė pamoka, kurią turime išmokti. Konkrečios valstybės vyriausybės politika apsprendžia tos šalies padėtį, neatsižiūrint į tai, kokia buvo tų valstybių išeitinė pozicija ir ko, kokios kokiu keliu ta valstybė eina, vyriausybė vykdant tam tikrą politiką. Taigi nereikia daryti pernelyg bendro pobūdžio apibendrinimų, reikia vertinti kiekvieną valstybę pagal jos konkrečią situaciją. Antras dalykas. Nežiūrinti tai, kai kurias bendras išvadas galime daryti. Mažos valstybės su atviromis ekonomikomis, mes čia nebūtinai kalbame apie ma mažas mažo dydžio valstybės, nes Lenkija, pavyzdžiui, yra pakankamai didelė. Taigi tos taip vadinamos mažos valstybės, jeigu jos priklausomos nuo finansavimo iš, iš išorės, yra labai pažydžiamos dėl to, kad jos yra už eurozonos ribų. Ir čia išvelgiu labai įdomų prieštaravimą. Valstybės įstojusios į ES 2004-aisiais įsipareigojo anksčiau ar vėliau prisijungti prie eurozonos. Taigi mes esame verčiami toliau vykdyti tokią finansinę politiką, kuri mus atvestų e, link narystės eurozonoje. Kita vertus, ES viduje yra siekių institucionalizuoti eurozoną įvesti griežtesnius kriterijus joje ir Lisabono sutartis yra žingsnis tą, e, tą kryptimį, tačiau aš norėčiau perspėti dėl to, nes taip dar būtų pakelta kartelė, jeigu būtų iškelta dar aukščiau toms norin, valstybėms norinčiams įstoti į eurozoną ir jos tuo pačiu, tuo pačiu metu yra verčiamos ten stoti. Taigi čia žvelgiu prieštaravimą. Trečias pastebėjimas e, susijęs su vyriausybių bendra atsakomybė. Visi kalba apie Graikiją, tačiau ponas Dorvaš minėjo, jog Vengrija buvo tas klasikinis pavyzdys, e, kuris atskleidžia, jog jei nepateiki tikslių duomenų apie biudžetą, jog kuomet ir, ir taip paaiškėja, čia laimiai kalbame jau nebe Vengriją, o apie Graikiją, bet jei vyriausybė teikia tikslius duomenys ir vykdo tinkamą politiką, galima išvengti blogiausios krizės scenarijaus. Jūs minėjote Lenkiją. Iš tikrųjų, Lenkijos pradinė padėtis buvo nekokia, tačiau Lenkijai pavyko net 2009-aisiais pasiekti pozityvaus augimo. Taigi, vyriausybė vykdydama konkrečią politiką gali išvengti krizės. Turėtumėme taip pat e, nepamiršti ES fondų teikiamų galimybių. Ir, pavyzdžiui, kurios valstybės narės pasinaudos e, ekonomikos gaivinimo programa. Vengrija iš anksto išnaudojo visas lėšas, e, įsiskolino, sukaupė įsiskolinimą e, augimo laikais ir prasidėjus kriziai Vengrija nesugebėjo pasinaudoti e, gaivinimo priemonių plano gairėmis ir užtikrinti ir, ir pasiekti šalyje augimo. Net šiais metais Vengrijoje bus fiksuojamas nuosmukis, nes mums nepavyko atgaivinti ekonomikos. Mes iš, mes iš anksto išnaudojame vis, visus savo rezervus. Dar vienas pastebėjimas dėl užsienio bankų veiklos. Niekas nebejoja, kad užsienio bankų veikla ir buvimas yra būtinas ir kad jie prisidėjo prie vidurio rytų Europos valstybių augimo. Tačiau vos per vieną mėnesį tie bankai, pavyzdžiui, iš Vengrijos išvežė, vien iš Vengrijos 3 milijardus eurų išvežė. Ir būtent čia noriu užduoti klausimą. Taigi, užsienio bankai taip pat gali sukelti šalies ekonomikos e, nestabilumą, padaryti ją labai pažeidžiamą. Ir užsienio bankams taip pat galioja tam tikri reglamentai teisyklės. Kreipiuosi Europos komisiją, ar jūs atsižvelgėte į finansinių reglamentų poveikį naujoms valstybėms narėms? Arba jeigu patvirtinate didesnius kapitalo reikalavimus bankams, kalbu apie bankus, kurie. Kalbu apie bankus, kurie negavo kapitalo injekcijos. Ar tie bankai atsiduria e, prastesnėje pozicijoje dėl to, kad jie negali tenkinti kapitalo reikalavimų, didinti kapitalo, ar tai reiškia, kad jie nebegali tiek skolintis, kiek jiems reikia, ar tai reiškia, kad tai neigiamai ir atsilieps ir mažoms vidutinėms įmonėms regione. Ar jūs atliekate poveikio vertinimo studijas, ar vykdote poveikio vertinimo studijas, kaip visą tai atsilieps konkrečiai šaliai? Pirmininkė, prašau visų apsiriboti trimis minutėmis savo pasisakymuose, kad turėtų galimybę visi pasisakyti. Pone Hübner, paskutinė APP atstovė. Ačiū, turiu porą klausimų. Vienas apie bankų sektorių. Man atrodo, skiriu jį ponui Keremans. Po visų studijų ir analizių, kurias atliko komisija, kokiu mastu jūsų nuomonė krizė pakenkė uh, E, bankų sektoriui, e, at, atnaujinti kreditavimą, kreditų teikimą, kokia yra, e, koks yra tų bankų balansas dabar ir, ir kokio masto koregavimo mechanizmai bus reikalingi, kokie, kokio masto persitvarkymo, prisitaikymo procesui bus reikalingi antinančiais metais. Kalbu apie nuosias valstybės narės lyginant su 15 senųjų narių. Ir taip pat turiu klausimą poniai Šmitkovai. Jūs kalbėjote apie srautus, finansinius srautus ir kalbėjote apie tai, kad kai kurios šalis buvo pažeidžiamesnės nei kitos. Ir norėčiau, kad palygintumėte eurozonos ir ne eurozonos narės. Ar jūs išvelgėte e, buvimo eurozonoje tam tikrą poveikį, tai yra ar tai užtikrina, kad valstybės nes yra atsparesnės, jų ekonomikos yra atsparesnės kriziai? Ačiū ponė Keremans. Daugiausia klausimų, atrodo, buvo skirta jums. Pabandysiu atsakyti klausimus tą tvarką, kurie jie buvo užduoti. Visų pirma, e, parlamentaro iš Rumunijos klausimas apie trumpalaikio kapitalo poreikį, trūkumą. Ir kodėl net kitokioje situacijoje, kuomet grėsia problemos, vis tiek laikomas įprastinio veiksmų scenarijaus. Vis, vis tiek lais, užtikrinamas laisvas kapitalo judėjimas. Įdomus klausimas. Net TVF yra mąstęs apie galimybės įvesti trumpalaikio kapitalo trumpalaikio kapitalo kontrolę. Kalbame apie spekulacinio kapitalo srautą, kuris, kurį, pavyzdžiui, greitai paskui atsijima, išveža. Tačiau e, ne, tokių priemonių, tokio kontrolė nebuvo įvesta. Visų pirma, todėl, kad tą kontrolę galima apeiti, jos galima išvengti. Antra priežastis. Kartais yra aiškių signalų jog šalyje yra problemų, kurių neišspręsi pasirinkęs tradicinės priemonės. Taigi bandoma vengti priemonių, kurios iškraipytų įprastinę rinkos veiklą, nes baiminamasi, kad tokiu atveju galima sukelti netinkamą išteklių paskirstimą, jeigu įvedama kapitalo kontrolė koks tada, kokia alternatyva. Dažnai monetarinė politika, monetarinės politikos priemonės yra neveiksmingos tokiais atvejais, nes e, e kapitalo, ma, masinius kapitalo srautus dažnai lydi e, ekonomikos perdėgymas ir todėl reikia vykdyti sugriežtintą fiskalinę politiką tai viskas, ne, atsakomybė tenka politikams, kurie turi laviruoti toje situacijoje, už viską tenka mokėti rinkėjams. Taigi, bendrais bruožais bandoma vengti vesti kapitalo srautų kontrolę. Tačiau konkrečiu atveju tai buvo pasirinkta dėl to, kad pasirinkta griežtesnė e, biudžeto vykdymo politika nepadėjo tuo apsiribosiu atsakydamas jūsų klausimą. Kita klausimą uždavė ponė sėdinti ten. Parlamentarai iš Vengrijos. Klausiausi jūsų pasisakymo vertimų į anglų kalbą. Taigi, jei teisingai supratau jūsų klausimą, jūs klausėte apie tai, kaip naujas finansinis reglamentas, kuris šiuo metu yra rengiamas. Taigi, kalbame apie reglamentą ir tą atvejį, kuomet įvedami didesni reikalavimai kapitalui, griežtesnis rizikos vertinimo sistemos, e, reikalaujama, kad bankai didintų savo kapitalizaciją, tai su, dėl to sudėtingiau yra atgaivinti, užtikrinti ekonomikos atsigavimą, nes sunkiau gauti įmonėms paskolas, tai atsiliepia įmonių sektoriui. Mes žinome apie visus šiuos dalykus ir tai iš tikrųjų sudėtingas klausimas šiuo metu. Įvyko finansų krizė yra didžiulių įsiskolinimų, buvo suteikta per daug paskolų, reikia tai reguliuoti, reglamentuoti. Na, galima būtų kalbėti apie kapitalo judėjimo kontrolę, bet mums tai nepatinka. Kitas sprendimas reikalauti, kad bankai didintų savo kapitalizaciją. Tai yra pagrindinė priemonė. Bazelio reikalavimai uh, yra 8 procentai daugelie šalių tas reikalavimas yra aukštesnis, tačiau minimalus reikalavimas yra 8 procentai. Taigi, tenka reguliuoti bankų sistemą, bankininkystės sistemą. Ir dar kita vertus šiuo metu ekonominė situacija yra sudėtinga. Uh, rizikinga, sunku pasiekti pusiausvros šioje situacijoje. Mes, pavyzdžiui, kalbėjome apie EBPO vaidmenį ir, kai, ir apie tai, kad e, buvo užtikrintas. Atsiprašau, apie ECB, apie likvidumo užtikrinimą, tačiau e, į sistemą metami grini pinigai, paskui jie yra atsimami. Tačiau ekonomika traukiasi ir nėra galimybių teikti paskolas. Ir vėlgi situacija ta pati. Ekonomika negali atsigauti, įsibėgėti. Ir trečią klausimą uždavė ponė Hubner iš Lenkijos. Jūs esate buvusi komisijos narė, taip? Taigi, jūs uždavėte klausimą apie bankų restruktūrizavimą ir kokios perspektyvos mūsų laukia šioje srityje. Tai klausimas labiau skirtas konkurencijos sričiai. Iš tiesų, kai kurie bankai gavo daug valstybės pagalbos. Lenkijoje netiek daug, nes Lenkija yra uh, viena iš tų kelių šalių, kurios, kuriuose valstybės intervencija buvo minimali arba jos nebuvo, tačiau tokiuose valstybėse kaip Latvija, pavyzdžiui, Pareks bankas arba Vengrijoje OTP reikėjo tiems bankams sutikti daug pagalbos, kad būtų išvengta prasčiausios scenarijaus ir taip pat buvo tartautinės pagalbos poreikis. Taigi tie bankai turėjo persitvarkyti, sumažinti savo veiklą, susiaurinti savo veiklą, nes valstybės pagalbos lėšų negali panaudoti rinkos dalies didinimui konkurentų sąskaitą, kurie, pavyzdžiui, negavo valstybės paramos. Na, tai sudėtingas procesas ir bankui siaurinant savo veiklą, persitvarkant. Šie tokie bankai smarkiai neprisidės prie ekonomikos gyvinimo šalyje. Bet vėlgi egzistuoja, prisiminkime laisvos rinkos principus, lygių galimybių visiems principus tie bankai turi persitvarkyti gavę valstybės pagalbą, tai užtrunka ir per penkių metų laikotarpį jie turi sugražinti suteiktą pagalbą. Ir kuomet jie sugra... atiduoda e, tą paskolą, jie, jie gali toliau plėtoti veiklą. Taigi tiek. Kaip. E, Pone Šmitkova, galbūt pradėsiu nuo komentaro skirto šalies dydžiui Be abejo, šalies dydis kaip veiksnys nebuvo paminėtas, tai yra kaip ir svarbus dalykas. Tačiau Slovakija bei Čekijos Respublika irgi nėra didžiulės, yra mažos, tačiau nepaisant to, jos sugebėjo susidoroti su krize gana neblogai. Aš matyčiau čia du veiksnius, kuriuos paminėjo ir kiti prelegentai ko gero, dydis nėra svarbiausias veiksnys. Pirma, ar valstybė narė sugeba pritraukti šalies vidaus rinkoje pakankamai indėlių? Ar sukame pakankamai indėlių šalies e, viduje? Tada jį darosi nepriklausoma nuo finansavimo iš užsienio. Tai be abejo susiję su vietos vidaus politikos rimtumu, reputacija taip pat su galbūt istoriniais prisiminimais, kokia situacija buvo šalyje prieš 50 metų, sakykime. Tikrai to istorinių dalykų mes negalime pakeisti. Kiekviena šalis yra skirtingoje situacijoje. Kitas dalykas - užsienio tiesioginės investicijos, apie ką kalbėjo ir mano koprelegentas. Jeigu investuojama į prekybą, jeigu didinamas ekonomikos eksporto potencialas, tai net ir maža šalis sugeba pakankamai užsidirbti iš eksporto, kad finansuotų savo skolą. Bet jeigu, kaip Baltijos šalise, investicijos buvo daromos nekilnojame turte arba Graikijoje, tada visai kita situacija. Ir situacija nėra tvari, kenčia einamosios sąskaitos balansas. Dabar kitas dalykas - mokėjimo balansas. Dažnai buvo sakoma, pakanka šaliai įstoti į eurozoną, problemos dėl namosios sąskaitos balanso dinks. Tačiau pakanka pažvelgti į tas šalis, kurios turi didelę išorės skolą - Ispanija, Portugalija, Graikija. Nors lyg ir iš pirmo žvilgsnio problemos dinksta, tačiau giluminės problemos išlieka, joms net įstojus į eurozoną. Taigi tas skolas anksčiau ar vėliau reikia gražinti. tai ar valstybės turėtų stengtis kiek įmanoma greičiau įsivesti eurą, tikintis išvengti ateityje tokių krizių? Aš nesu tikra, ar euras pats savaime padės uh, išsisukti nuo krizės. Svarbu rimta, solidi vidaus politika, bei šiek tiek laimėso, nepatirti jokių rimtų išorės sukretimų. Taigi vien euro įsivedimas nėra panacėja. Kita vertus, reikia suprasti, jog daug kas priklauso ir nuo politikos patikimumo. Kaip sugebama įtikinti indėlininkus laikyti pinigus savo šalyje. Tai yra istoriniai dalykai, o istorijos neįmanoma perrašyti. Ir jeigu Baltijos šalims būtų leista įsivesti greitai eurą, manau, kad tuo būtų išspręsta problema dėl namosios atos balanso. Taigi galbūt aš čia laikausi kiek kitokios linijos negu oficialios institucijos, nes Baltijos šalis negali peršti savo istorijos ir ne, negali sukurti taip greitai indėlininkų pasitikėjimo. Dabar užsienio banko problema. Aš bandžiau vienoje skaidrėje pademonstruoti. Paskolos paimtos užsienio valiuta. Nėra svarbu, kas kontroliuoja bankus kai kuriuose šalise nėra paskolų užsienio valiuta, nors bankus kontroliuoja užsieniečiai, pavyzdys Čekijos Respublika. O kitos šalis, kitose šalise bankai kontroliuojami vietos verslininkų, bet vis tiek daug paskolų paimta užsienio valiuta. Taigi vien užsienio bankų negalima kaltinti dėl šios krizės. Priešingai netgi. Jeigu užsienio, užsienio kontroliuojamų bankų filialų valdymas buvo geras, tai padėjo šalims išvengti arba lengviau atsilaikyti krizės akivaizdoje. Taigi čia svarbus yra makroekonominiai aspektai, ar ta sisteminė rizika yra įtraukiama į rizikos valdymo modelius ir panašiai. Vėlgi nėra taisyklės, kad užsienio kontroliuojami bankai būtų sukėlę nekilnojamo turto bumus ir atitinkamus burbulus. Kitas klausimas. naujosios priežiūros taisyklės? Ar nesukels juos papildomai problemų? Ar nereikės padidinti kapitalo pakankamumo rodiklių arba bazės? Tose šalise, kur buvo vykdoma teisinga bankų politika, taip pat buvo vykdoma teisinga bankų priežiūra, tai ten bankai sugebės padidinti kapitalo bazę. Pavyzdžiui, Čekijos Respublikoje mes kas ketvirtį atliekame vadinamosius bankinės sektoriaus streso testus. Ir jeigu matome, kad bankai neatsilaikys kritus nekilnojamo turto kainos, nams ėmus sviruoti valiutos kursui, reikalaujama, kad jie padintų kapitalo bazę. Taigi pas mus jie turi daugiau kapitalo, negu lyg ir reikėtų. Ir kažina reikia didinti kapitalo bazę ten, kur yra tinkama banko priežiūra. Tiesiog politiką formuojantis asmenis e, turėtų užtikrinti teisingą banko priežą, net jeigu tuos bankus kontroliuoja užsieniečiai. Svarbu atlikti reguliariai streso testus ir pastebėjus negerų dalykų prašyti vadinti kapitalo bazę. Koks yra skirtumas tarp e, eurozonos ir valiuto valdybos modelio? Be abejo, patys mechanizmai yra kaip ir panašus skirtingose grupėse. Jei jau krizė kyla, ekonomika nepakankamai lanksti, jeigu darbo rinka nelanksti, kainos e, nelankščios, tai nesvarbu, kuriai grupiai valstybė priklauso, ji beveik vienodai nukentės nuo krizės, padidėjęs išorės skola, sulėtėjusio ekonomikos augimo tempai bet nepaisant to, aš vis tiek grįžtu prie pasitikėjimo aspekto ir eurozonos valstybės yra geresnėje pozicijoje, jomis labiau pasitikima, taip pat jos gali naudotis Europos centrinio banko likvidumo schemomis. Tai jeigu, jeigu kyla likvidumo stygius, to šalis galės gana lengvai atsispirti krizėje. To aš nepasakyčiau apie kitas šalis, kurios yra nacionalinio valiutos susitą tvirtų kursų su valiutų krepšeliu. Ir jeigu šalis priklauso eurozonai, jeigu vykdoma tvirta, tvirta ekonomikos politika, manau, kad problemų dėl pasitikėjimo neturėtų kilti. Ir paskutinis prelegentas, ar jūs pagidautumėte ką nors pasakyti? Sureaguosiu į deputatės iš Vengrijos pasisakymą kalbėsime, kalbėjusi apie eurozonos institucionalizavimą. Aš nesutinku iš dalies su jumis. Po, bla, ko gero, eurozona negali funkcionuoti kaip iki šiol. Krizė susijusi ne tik su Graikija. Graikijos pavyzdys demonstruoja fiskalinę atsakom, neatsakomybės problemą. Tačiau paimkime Airiją, kurioje buvo dėlis vartojimo, nekilnojamo turto bumas ir Airija atsidūrė tikrai rimtose, rimtoje bėdoje nes subliuškus nekalomo turto bumui dingo daug investicijų, todėl situacija yra panaši Airijoje ir Graikijoje. Bet to Ispanijoje gerais laikais buvo numatyta mokestinių lengvatų nekilnojimo turtoje. Taigi ir vidaus paklausos skatimas prisidėjo prie krizės. Taigi eurozonai reikia rimtų institucinių pasikeitimui. Ar tie pasikeitimai bus formalūs ar ne, tai kitas klausimas, tačiau aš sutinku su tuo, jog eurozonoje reikėtų labiau derinti politiką skirtingose šalise. Dabartinė krizė pademonstravo, jog dabartinė institucinė situacija nėra pakankamai tvirta. Bet galiu sutikti su jumis ta prasme, jog reikia nepakengti dabar naujosioms valstybėms narėms rytų Europoje. Per krizę ECB suteikia likvidumo. ECB sumažino priimamų instrumentų kokybės reikalavimus. Taigi visi instrumentai netinkami ECB būtų, buvę, turėti, būtų turėjo parduoti. Pavyzdžiui, Lenkija vykdė labai atsakingą politiką per pastarąjį dešimtmetį ir tik dabar yra geroje situacijoje. Tačiau vis tiek Lenkijos politikų tarpe buvo kilusi, buvo kilusi panika, kai valiutos kursas pakito beveik 15 procentų. Ir jeigu Europos centrinis bankas būtų suteikęs e, savo finansavimą Lenkijos vyriausybei pagal obligacijas denominuotas zlotais, tai situacija būtų buvusi palankesnė. Taigi manau, kad eurozonoje būtina derinti politiką, taip pat numatant, kad tam tikros priemonės gali būti taikomos ir ne eurozonos narėms, pavyzdiniams narėms, pavyzdžiui, Lenkijai. Ačiū. Dar penki deputatai pagėdauja žodžio, ar dar kas norėtų kalbėti be šių kolegų, kuriuos išvardinau. Taigi, prašom. Ačiū. Buvo sakyta, jog egzistuoja didžiulis skirtumas tarp senųjų ir naujųjų ES šalių. Galbūt pakomentuokite kiek išsameu kiekvienos šalies politinės, kultūrinės prielaidas. Ar skiriasi valstybės narės tarpusavyje pagal tai, kaip jų viduje yra ieškomas konsensuso ir tarptų, kurios, kuriuose pagal Amerikos pavyzdį vyksta audringos politinės diskusijos. Kaip tai, kaip tam tikras politinis sutarimas prisidėjo arba neprisidėjo prie krizės padarinių sušvelnimo. Paminėjote Lenkiją kaip puikų pavyzdį, kaip reaguoti krizę. Tai galbūt irgi pakomentuokite Lenkijos pavyzdį, kadangi jis man nepaprastai įdomus. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau iš dalies savo komentaruose nesutikti su tuo, ką pasakė prelegentai. Trumpai stengsiuosi. Naujos valstybės narės. Galbūt pradėkime nuo kito galo. Kalbėkime ne apie naujas, senas valstybės narės. Kalbėkime apie ekonominio išsivystymo lygį bei apie sanglaudą, nuseklumą nes e, panašiai istorija kartojasi ir senųjų valstybių narių grupėje. Taigi geresnis e, nuseklumas, geresnis sanglauda, tuo švelnesni krizės padariniai. Be to ECB politika netgi didina tą skirtumų formavimąsi valstybėse narėse. Negalima tikėtis, kad ECB politika neturėtų įtakos tam tikrai ES daliai nes tai yra juk vienas regionas. Taigi neįmanoma priboti ECB politikos poveikio tik tam tikrų regionų. Ko gero rinkos sąlygojo krizę, nes sumažėjo paklausa Europos rinkoje, išskyrus porą išimčių. Ir kadangi krizę sąlygojo pati rinka, tai ko gero ir recepto reikėtų ieškoti toje pačioje vietoje, rinkoje. Kitas dalykas. Kai kurie prelegentai jau minėjo ir aš sutinku, jog kuo geresnė iki krizės buvo vykdoma makroekonominė politika, kuo įpatikimesnė buvo, tuo to šalis lengviau atremė krizę, bent jau pirmą jos etapą. Buvo mažesni biudžeto deficitai, kai kur netgi perviršis maža valstybės sektoriaus skola, buvo pakankamai gera bankininkystės sektoriaus priežiūra, bei didesnė negu reikia kapitalo bazė. Kitas dalykas. Matyčiau dvi stebėsenos sistemas valstybės narėse. Tai yra tvirtas valiutos kursas viena ar kita apraiška, bei kintantis valiutos kursas. Taigi nereikėtų kaldyti nei vienos, nei kitos sistemos grinai ekonominė prasme, kintantis valiutos rinkos atlieka automatinio stabilizatorius vaidmenį. Tai yra gerai ekonomika. Kita vertus, tvirtas, fiksuotas valiutos kursas idealiomis sąlygomis leidžia geriau formuoti makroekonominę politiką. Taigi, fiksuoto valiutos kurso šalis, ko gero, turėtų galėti geriau reaguoti krizę. Dabar pakalbėkime apie riziką. Vėlgi yra naujose valstybės narėse skirtingai reaguojama į, rizę, į riziką ir krizė daro skirtingą poveikį šiam šalims. Kas yra bendro, ko gero padidėjusi rizika? Ir vėlgi šis aspektas susijęs su tais skirtumais, kokie skirtingi prieš tai buvo makroekonominiai veiksniai, rodikliai naujose bei senose valstybės narėse. Pavyzdžiui, iš biudžeto turime mažiau galimybių intervenuoti, galima labiau mažinti išlaidas ir kai kuriuose nuose valstybėse narėse biudžeto išlaidos e, yra gerokai lankstesnės negu senose valstybės narėse. Taip pat e, nieko tokio, kad mažėja tiesioginės užsienio investicijos. Čia aš nesutikčiau su tuo, ką pasakė vienas iš kolegų. Kai užsienio tiesioginės investicijos e, buvo nukreiptos į kapitalo investicijas, tai sąlygo netvarų augimo modelį. Taigi tai, kad dabar mažėja investicijos, į, pirmininkė per traukį kalbėti ir prašo klausimus duoti. Taigi, kad sumažėjo tiesioginės investicijos, sąlygoja mažesnė vidaus paklausą. Ir pabaigai. Ką daryti, ko būtų galima pasimokyti? Naujosios valstybės narės, bent jau daugelis iš jų, net, e, ne, net neturi poreikio gauti pagalbą biudžetui, išskyrus tris šalis. Jos, e, jums reikia pagalbos e, realiai ekonomikai išjudinti. Taigi rinko sukėlė ir rinka turi spręsti krizę. Norint įsivesti eurą, reikia užtikrinti ekonominę konvergenciją, kurios dar nėra. Tačiau RM2 mechanizmas, ko gero, būtų labai skaidri priemonė, pritaikus ją visom šiom šalims. Tada jos galėtų vykti geresnę ekonomikos politiką. Ačiū. Ačiū, Ola Šmit. Ačiū, pirmininkė. Labai įdomu buvo klausytis prelegentų, bet taip pat ir diskusijų čia. Tai yra pridėtinė vertė TVF e, labai anksti krizės pradžioje pareiškė, kad e, jeigu daugiau valstybių būtų prisijungusios e, sklandžiau prie euro zonos, tai būtų stabilizuojantis veiksnys. Aš norėčiau išgirsti jūsų komentarus šiuo atžvilgiu. Ypač ponas Darvas išvadose pasakė, kad krizė Graikijoje lemia tai, kad bus daug sunkiau plėsti eurozoną. Kodėl taip, kodėl taip turėtų būti? Turėtų būti priešingai, mums reikia um, glaudesnio, gilesnio uh, bendarbiavimo Europoje. Tai gal galėtų būti tokių pasiūlymų, pavyzdžiui, kad, na, gal nereikėtų kažko radikaliai keisti, bet gal reikėtų palengvinti valstybėms įstojimą į eurozoną. Ar jūs nemanote, kad tai labai sparčiai pakeistų situaciją? TVF siūlo visiškai naujovišką monetarinę politiką. Na, bent jau kvestionuoja senosios monetarinės politikos efektyvumą ir tai vyksta labai greitai ir Europoje, ir visame pasaulyje. Tai aš spėliauju, gal jūs pernelik pesimistiškai apie tai galvojate. Ir dar dėl e, sviruojančios valiutos. Um, Aš esu liberalas ir man labai įdomu iš jūsų štai išgirsti, kad e, sviruojanti valiuta yra pridėtinė vertė. Aš maniau visą laiką, kad e, sviruojanti valiuta Europoje, ypač šiais laikais, yra labai nepadorus politikos formavimo būdas. Aš gyvenu valstybėje valstybėje, kur bent 40 metų mes eksportavome e, devalvaciją, e, nu, valiutos nuvertėjimą į kaiminės valstybės, bent jau Daniją, Suomiją. Man atrodo, kad tai nėra solidarumas ir tai nėra būdas kurti Europą šiais laikais. Ačiū, ponai Šmit. Uh, Gerai, tik 30 sekundžių. Pone Šmit, norėjau pasakyti, kad e, sviruojanti valiuta tai yra stabilizatorius, tai būtų gerai e, tada e, tai ekonomika. Aš norėjau tik tai pasakyti, kad net jeigu turi fiksuotą valiutos kursą, tai irgi kartais turi savo pranašumų. Dabar noriu paprašyti prelegentų atsakyti, apsiribuojant tik dviem minutėm, nes turėsime dar kitą klausimų raundą. Tai reikia pasilikti pakankamai laiko poniai Beris, poniai Zylė ir kitiems užduoti klausimus. Taip, dabar prelegentai atsakys į jau užduotus klausimus ir tada jūs galėsite užduoti. O kaip O gal dabar užduoti klausimus, kaip prelegentai norėtų, ar dabar visus klausimus išgirsti, ar dabar pabandyti atsakyti ir paskui dar į vieną raundą. Gerai, dabar klausimai. Ačiū už galimybę užduoti klausimą. Aš atsiprašau prelegentų, kad negalėjau būti pradžioje posėdžio, bet norėčiau dabar dėl trijų dalykų pakalbėti gal ne tiek žiūrinti į pačios krizės poveikį, bet į diskusijas, kurios vyko dėl priežiūros mechanizmų bankininkistės ir e, draudimo sektorių dėgymo, kiek bankistė, bankininkistės ir e, draudimo sektoriui e, poveikio turi užsienio kapitalas, ypač nuose valstybėse narėse. Tai yra labai svarbus mūsų diskusijų klausimai. Aš atidžiai klausiau ponios Šmitkovos pasisakymo. Iš tikrųjų, kai eina kalba, pažiūrėjau, apie krizę, tarkim, krizės poveikį e, Vengrijai, dar prisimant ir e, paramos planus, paramos priemonės bankininkistės sektorius nuosita valstybėse narėse, tai iš tikrųjų gal negali likti abejingas tokia situacija. Ir kai eina kalba apie šių valstybių stojimą, prisijungimą, e, vienintelis trukdys laisvam kapitalo judėjimui, kas buvo pasakyta, tai yra tos istorinės priežastys, ką mes puikiai žinome. Taigi mano klausimas būtų dvigubas. Aš nebūtinai prašau atsakymo dabar iškart šiandien, bet e, kai nekalba apie tai, kiek mes sugebame įveikti e, užsienio bankų valdymo nacionalinių lygmenių, priežiūros nacionalinių lygmenių sunkumus. O taip pat, kai mes žiūrime į masinės investicijas tokių įmonių, kokias išvadas jūs darytumėte, aišku, turint omenyje laisvąją kapitalo judėjimą ir visus susijusius su sunkumus dėl to, kad nesugebėta finansinį sektorių suvaldyti ir prižiūrėti, atitinkamai atsižvelgiant į pono darbas um, pristatytas rodiklius, tai akivaizdus klausimas. Antras klausimas yra, Mm, ir dėl naujųjų valstybių ir eurozonos valstybių mes turime tam tikrą augimo modelį. Aišku, buvo daug kalbama apie būsto sektorių, pavyzdžiui, Airijoje ar Ispanijoje, bet man atrodo, yra problemos su prisitaikymu, su korekcija. Mm, Ispanija, Airija galbūt iš tikrųjų buvo m, mm, labai daug ten investicijų dedama į būsto sektorių, tačiau kaip jūs Baltijos valstybių atveju vertintumėt augimo modelį, koks galėtų būti ateityje? Ir dar vienas dalykas dėl stojimo eurozoną. Aš atsiprašau, jeigu jūs jau kalbėjote apie tai anksčiau ir aš to negirdėjau. Aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę dėl dabartinių diskusijų, nes sakoma, kad štai šiandien dabartinės eurozonos narės nesilaiko kriterijų, tai kodėl tie kriterijai yra keliami nau, toms valstybės, kurios norėtų stoti e, į eurozoną, nors dėl to ir buvo susitarta stojimo sutartyse, kad jos valstybės įstos vis tik tai atsižvelgiant tai, kas dabar vyksta, ypač Graikijoje ar kitose valstybėse narėse, kaip jūs vertintumėt, pavyzdžiui, e, tai, kad e, yra vis tik tai reikalaujama laikytis tam tikrų kriterijų į eurozoną ir kaip būtų galima taisyti su greitu eurozonos plėtimusi. Yes. Mazer. Madam Čia. uh. <coughs> Ačiū pirmininkė. Aš visų pirma noriu atsiprašyti, kad dalies jūsų pasisakymų negirdėjau, bet norėčiau pakomentuoti tai, ką, ką jau girdėjau, aš sutinku su tais, kurie sako, kad mūsų vyriausybės privalo e, prisimti tam tikrą atsakomybę, ypač dėl mokesčių. Aš e, esu iš Baltijos valstybių, iš Latvijos, mums labai pasisekė, nes mes gavome paramą balansų mokėjimui, e, mokėjimų balansui. Aš prie to dar sugrįšiu, tačiau aš nesutinku su tuo, kad buvo pasakyta, kad Baltijos valstybės neturėjo tinkamos fiskalinės politikos. Pavyzdžiui, Estija visuomet turėjo pliusinį augimo balansą. Latvija bent 13 procentų augimo turėjo nuo BVP. 2007 netgi turėjome biudžete perviršį, ko nepasakytume apie daugelį vakarų Europos valstybių. Uh, Tuo pat metu gali, galima būtų pasakyti, kad bent jau mano manimu problema buvo privačių skolų srityje nes bankai, tie, ypač šiaurės šalių bankai, tiek daug paskolų um, išdalino, kad, tai siekia, kad privataus sektoriaus įsiskolinimas sudarė bent 140 procentų BVP ir dabar, kai BVP dar nusmuko, tai uh, privatus įsiskolinimas yra bent 200 procentų BVP, tai yra milžiniška našta ekonomikai. Tuo pat metu mes turime kelti klausimą, kodėl tai buvo. Aišku, kad uh, vis, tai reiktų sėti su, uh, su pririštų valiutos kursu, bet to reikia nepamiršti, kokią rinkos dalį užėmė o, tie bankai. Aš galėčiau apibūdinti tą situaciją. Geraisiais metais kai kurie šiaurės šalių bankai augo um, palyginti su jūsų, uh, tai buvo 10 procentų nuo jų portfelio, tai iki 30 procentų jų augimo buvo uh, Baltijos valstybių sąskaita augimas. Ir kai mes dėrėjome su TVF ir su komisija dėl paskolos mokėjimų balansui, viena iš sąlygų buvo Būtent, kaip aš taip suprantu, kad, valiutos, kad mūsų Latvijos valiuta būtų išlaikyta surišta. Nes daugiau kaip 90 procentų privačių paskolų yra išduotos eurais. Uh, bet to Pareks bankas turėjo būti išpirktas, tai yra antras pagal dydį bankas Latvijoje, labai svarbus Baltijos valstybės ir gal čia ne vien tik tai apie šį konkretų banką noriu kalbėti, bet bendrai noriu kalbėti apie tai, kad negalima sukurti didžiulių iškraipimų bankininkysės sektoriuje Baltijos valstybėse, nes juk buvo ta parama suteikta taip pat ir užkraunant naštą mokesčių mokėtojams ir investuotojams iš užsienio. Ir aš noriu užduoti klausimą ponui Kerimans. Galbūt mes turėtumėm uh, iš naujo dėrėtis dėl uh, savo susitarimų ir atsisakyti valiutos kurso susijimo, jeigu komisija pritartų tam. Antras klausimas yra dėl Estijos. Pone Darvas, esu labai dėkingas už jūsų pasisakymą ir už jūsų atsakymus taip pat. Jūs savo skaidrėje čia pateikėte labai įdomių dalykų, Estijos, Graikijos situaciją, taip pat apie tai, kad dabartinės eurozonos valstybės nesilaiko Maastrichto kriterijų, tuo tarpu Estija greičiausiai juos įvykti šiais metais. Aš prisimenu, kad mm, e, komisaras Almūnė pasakė, kad jeigu nebus nieko padaryta iki gegužės rimtai, tai komisija netgi pakvies Estiją stoti į eurozoną. Jeigu jie jeigu jie nesilaikys Maastrichto kriterijų ir bus pakeisti Eurozoną, koks tai bus politinių požiūrių signalas ir finansinių požiūrių, ar tai yra labai blogai Eurozonai, kad jeigu jie negali priimti e, Estijos, kuri atitinka Maastrichto kriterijus, kokie būtų jūsų komentarai šiuo klausimu? Uh, now, uh, Dabar kreipiuosi į mūsų prelegentus, dėja turite nedaugiau kaip keturias minutės kiekvienas, prašau. So let, let me Norėčiau bendrai atsakyti į klausimus dėl eurozonos augimo. Buvo užduotas klausimas, ar Graikijos, problem, ar Graikijos problemų dėka valstybėms narėms ne, nepasidarys lengviau prisijungti. Aš esu ekonomistas, ne politikas, bet jei būčiau politikas, turėčiau galimybę panaud, na, atgauti mokesčių mokėtojų lėšas, nes mes kalbame apie šalį, kuri na, klasta pateko į eurozoną, pateikusi suklastotus biudžeto duomenys. Na, aš tikrai nenorėčiau aukoti savo mokesčių mokėtojų pinigų tokiai šaliai padėti. Na, aš nesu politikas, bet manau, kad eurozonos valstybių politikai e, gali nuspręsti, kad iki, galbūt pakvietus valstybės narės, kurių BVP vienam gyventojui yra mažesnis, juk, pavyzdžiui, Ispanija ir Portugalija irgi yra eurozonos narės ir jų problemos yra mažesnis, nes Graikijos pagrindinė problema yra susijusių su biudžeto valdymo atsakomybė. Pavyzdžiui, Portugalija iš, įstojo 99 metais e, po spartaus augimo laikotarpio. Tas, to, to, tokios pačios situacijos, kuri buvo Baltijos valstybėse, e, įsiskolinimo augimo ir e, Portugalijai įstojus, jos augimo tempai labai sumažėjo, konvergencijos. E, Konvergencija buvo normali, o Ispanija išgyveno didžiulį nekilnojamo e, turto sektoriaus augimą, statybų sektoriaus dalis BVP augo sparčiausiai Ispanijoje iš eurozonos šalių, o dabar Ispanija susiduria su labai didelėmis problemomis, jai labai sunku iš jų išlipti, nes Ispanija prarado ir konkurencingumą. Išaugo išaugo darbo jėgos kaštai toje šalyje. Ispanija šiaip yra didesnė šalis. Ir jeigu kurioms nors eurozonoms narėms nesiseka, tai atsiliepia visai eurozonai. Tai negerai kitoms valstybėms narėms. Taigi dėl politinių priežasčių šią situaciją reikėtų vertinti rimčiau ir, ir elgtis joje griežčiau nei praeitie. Nors aš sutinku su, nežinau, kuris iš kalbėtojų sakė, kad darbo jėgos rinkos, pavyzdžiui, yra daug lankstesnės naujosios valstybėse narėse ir, ir geba lankščiau reaguoti į susidariusią situaciją. Sutinku, kad Čekijos Respublika ir Lenkija galbūt būtų suinteresuotos išlaikyti laisvai kintantį valiutos kursą. Ir tai realu. Toliau Baltijos valstybės. Manau, kad joms geriausia būtų kiek manoma greičiau prisijungti prie eurozonos. Tačiau konkurencingumo aspektas yra labai svarbus ir rimtas. Aš baiminuosi, kad net jeigu Estija įstos, pavyzdžiui, E, ji gali tapti antrąją Portugaliją. Taip, Estija yra lanksti, tačiau vidutinis nominalus atlyginimas nu, nukris, o pastarosius penkis metus atlyginimai augo. Tai aš tikrai baiminosi, kad, jį, kad pažiūrėjau, ta šalis ne, nepadidins savo konkurencingumo šalyje, krentant vidutiniam atlyginimo dydžiui. Manau, kad jeigu jų jie turėtų būti suinteresuoti labai rimtai apsvarstyti konkurencingumo aspektą. Augimo modelis. Manau, kad visi sutinka, kad yra du augimo modeliai. Vienas rytų ir vidurio Europos valstybių modelis, kurio dėka, kuris užtikrino labai e, konkurencingo gamybos sektorių susikūrimą. Toliau trys Baltijos valstybės ir Rumunija čia buvo susidarė kapitalo paskirstimo disbalansas. Ir tai nepadeda tom šalėms išbristi iš krizės. Ar tie augimo modeliai turėtų keistis? Manau, kad reiktų atsižvelgti į konkrečius situacijos aspektus ir galbūt keisti Baltijos valstybių ir Rumunijos augimo scenarius, bet esminių pokyčių aš nesiūlyčiau. Um, Ponas Keremets. Ačiū. Noriu pasidalinti keliais pastebėjimais dėl užduotų klausimų. Pone Ekonsari klausė apie politinį matmenį valstybėse, kuriuom sekasi geriau E, susidoroti su krize. Aš jūs nuvilsiu, bet daug apie tai nekalbėsiu. Yra studijų, kuriuose domimasi, kokio tipo vyriausybė vienos partijos, koalicinės vyriausybės, Taigi, kokios sudėties vyriausybė ir kaip atsiliepia ekonomikos augimui. Nebėjau, kad bus parengta mokslinių studijų, kurios, kuriuose bus tai domimasi, kur, kuriuose bus tuo domimasi krizės E, kontekste. Jūs klausėte, kokių pamokų galime išmokti, žvelgdami šalis, kurios puikiai laikosi krizėje. Manau, kai kas jau buvo pasakyta. Nagrinėjant tų valstybių skiriamuosius bruožus, tikriausiai akis krenta vienas dalykas. Buvo laikomasi grečtos biudžeto disciplinos. Kitas dalykas kalbame apie saliginai nemažas valstybės ir uždaros ekonomikos valstybės. Tik tai 30 procentų priekybos sudaro. Tik 30 procentų e, BVP sudaro priekyba, tai yra gana nedidelis kiekis. Paaiškinimas yra tai, kad nebuvo labai investuota į tuos vadinamus toksiškus e, į, į, į į toksiškus vertybinius popierius, popierius kad bankų, bankininkistės sistema e, elgėsi konservatyviau. Na, kita vertus, kad, pažiūrėjau, Rumunija salginai irgi yra nemaža valstybė, tačiau e, atvirumas prekybos sektoriui yra daug maž tas pats. Nežiūrinti tai, Rumunija patyrė gana stiprų šoką, lyginant su kitomis šalimis Ponas Zilė uždavė klausimą man dėl galimybės dėrėtis iš naujo dėl fiksuoto susietos valiutos, pavyzdžiui, Latvijai. Na, tai tikrai sudėtingas klausimas. Yra daugybė elementų, aspektų, kuriuos reikia atsižvelgti. Nuvertėjimas būtų geras dalykas nes tuomet galėtumėte daugiau eksportuoti, Latvija sus, sus, Latvijos susikaupė didžiulis einamosios sąskaitos deficitas, nes buvo daug eksportuojama. Tačiau buvo daug įvežama, o būtina daugiau eksportuoti, kad galėtum finansuoti tą einamosios sąskaitos deficitą. Dar vienas dalykas - valiutų valdybos modelis, e, fizinių asmenų įsiskolinimas, paimtos paskolos, daugiausia paimtos eurais. Uh, šeimos paėmė paskolas eurais. Taigi, jei e, valiuta nuvertėja, nacionalinė valiuta nuvertėja, pas, reikia sugražinti daug didesnę paskolą. Pas, paskola labai pabranksta. Bet gale, gal galia buvo priimtas sprendimas nenuvertinti nacionalinės valiutos. Dar vienas svarbus aspektas šioje situacijoje jei nacionalinė valiuta susijęta su euru, tai nėra toks geras sprendimas. Ir tuomet tarsi siunčiamas signalas, jog kad euro, euro įsivedimas nėra geras sprendimas. Juk iš tik a, trūksta laiko. Buvo kalbama, kad a, kad reikia galbūt dviejų metų laiko tarpis, per kurį šalis perina vieną iš valiutų mechanizmo pakopą, galbūt yra netinkamas ir kad reikia rinktis kitus sprendimus. Tikriausiai turiu baigti taip, iš tikrųjų dabar norime išgirsti dar vieną kalbėtoją. Ačiū, noriu išsakyti keletą pastebėjimų dėl priežiūros atsakysiu kai kuriuos iškeltus klausimus. Manau, jog iki šiol mes nepakankamai daug dėmesio skyrėme nacionalinėms priežiūros institucijoms krizės laikotarpiu. Buvo minėta, kad, kad yra tam tikras na, sandoris tarsi sudaromas su, su užsienio bankais. Jie dirb, jie veikia šalyje su tam tikra, jų veikla susijusia su tam tikra rizika, tačiau nacionalinis prižiūrėtojas turėtų dėrėtis dėl jų veiklos sąlygų, turėtų būti internalizuota rizika, tai turi būti įtraukta į bankų rizikos valdymo sistemas. Jeigu tai to nėra, tuomet padidėjo rizikas susijusi su valiutų kaitos kursų ir užsienio valiuta. Tačiau būtent nacionalinis prižiūrėtojas yra už tai atsakingas, jis turi stebėti situaciją šiuo požiūriu. Baltijos valstybės vykdė atsakingą biudžeto politiką, tačiau privatus sektorius nesi, nesielgia labai atsakingai. Vėlgi čia išvelgiu nacionalinio prižiūrėtojo vaidmenį, jis turėtų skatinti bankus e, neprisimti rizikos, dėl kurios jie taptų labai pažeidžiami makroekonomikos kontekste. Ir būtent nacionalinis prižiūrėtojas turi e, labai tvirtai dėrėti su bankų sektoriumi dėl tokių dalykų. Kit, todėl, ne, nes valstybės sektorius turi būti atsakingas ir elgtis atsakingai, jeigu reikia padėti privačiam sektoriui bankams iškilus kriziai. Taip pat fiziniai asmenys turi gauti daugiau informacijos apie tai, kokia rizika, su kokia rizika jie susi, žmonės, su kokia rizika susiduria. Pavyzdžiui, Čekijos Respublikoje rengiami kursai žmonėms, kad jie ne, neprisimtų įsipareigojimų, dėl kurių ateityje jiems iškiltų didelių sunkumų. Taigi reikalinga bendra švietimo visuomenės ugdymo programa, kad būtų išvengta tokios rizikos. Buvo klausimas apie politinę kultūrą ir apie skirtumus. Nesu politinės ekonomikos e, specialistė, norėčiau tik tai pakalbėti apie institucijų vaidmenį. E, to, visose šalise jų vaidmuo skirtingas ir tai susijęs su patikimumu. Pavyzdžiui, centriniam bankui suteikiamas savarankiškumas, autonomiškumas ir tą patvirtina ir vyriausybė, ir parlamentas, kad centrinis bankas veikia nepriklausomai. Ir tokiuose valstybėse, kur tai daroma, to šalies monetarinė politika yra labiau patikima. Ir dar vienas pastebėjimas dėl diskusijos, ar uh, laisvai kintantis valiutos kursas atneša pridėtinės vertės. Manau, kad tai priklauso nuo konkrečios valstybės padėties, tačiau jeigu kalbame apie rinką, kurioje, apie valstybę, kurioje darbo rinka nėra labai lanksti, tuomet laisvai sviruojantis valiutos mechanizmas yra tarsi savos rušės kompensacija už tą nelankščią darbo rinką ir konvergencijos procesai tampa aktualūs, kuomet tenka kuomet šalis patiria šoką dėl krizės. Tam, kad už, reikalinga lanksti sistema, kuri leistų šaliai siekti ES e, BVP vienam a, gyventojui vidurkio. Ačiū Noriu labai padėkoti visiems prelegentams už puikius pasisakymus. O dabar ponas Hailas bei ponas Zulikas turėtų ateiti čia į priekį, įvyksta antras, antra posėdžio dalis. Dabar pakalbėsime apie struktūrinę politiką sanglodo, taip pat vadinamąją pasitraukimo strategiją. Peteris Failas tai, tai yra buvęs Vengrijos nacionalinės vystymo agentūros vadovas bei ponas Zulikas, kuris yra Europos politikos centro darbuotojas. Taigi jums bus irgi taikomos tos pačios taisyklės Kiekvienam suteikiu po 10 minučių, o po to klausimai atsakymai. Taigi, ponia Hail, prašom žodis jums pirmajam. Ačiū, ponė pirmininkė, brangus parlamentarai, ponai ir ponios. Atstovauju Vengrijos vyriausybei, tačiau kalbėsiu kaip praktikas. Savo pranešimui pasirinkau štai pavadinimą - sanglaudos politikos vaidmuo po ekonomikos krizės. Ko gero, tai yra labai svarbus dalykas. Taigi, ko gero, prieš šį seminarą mes turėjome paklausyti savęs, kokia apimtimi sanglaudos politika prisidėjo arba leido reaguoti į ekonominę krizę. Taip pat kokį vaidmenį sąnglauda suvaidino naujose valstybės narėse, bei kaip sąnglauda gali būti susijęta su vadinamąją pasitraukimo strategija, taip pat su 2010 metų strategija. Šiame kontekste reikėtų analizuoti štai tokius klausimus. Kokie poveikį krizė turėjo sąjungos politikai? Kaip sąjungos politika sureaguota ir kokiu veiksmu ėmėsi valstybės narės? Atsižvelgiant dabartinę situaciją, Atsižvelgiant ir tai, jog pradėme svarstyti būsimą finansinę perspektyvą, atliekamą biudžeto peržiūrą, galvokime, ar reikia naujos politikos, o galbūt senos politika ir toliau bus akt aktuali. Daryčiau štai tokią išvadą, pasakau iš pat pradžių. Sąjungos politika turėtų būti išsaugota, sustiprinta. Taip pat ją galima pakoreguoti, nevydant jokios revoliucijos prie naujų iššūkio Taigi pirmiausia, krizės poveikis, su kokia problema susidūrėme. Po plėtros padidėjo ekonominė įvairovė, o sąjungos politika siekiama sumažinti išsivystimo skirtumus tarp skirtingų regionų. Ir šiame kontekste svarbu pabrėžti, jog krizės poveikis buvo skirtingas skirtingose teritorijose. Čia nedaryčiau skirtumą tarp naujųjų, senųjų valstybių narių. Sutinku su tais, kurie mano, jog negalima visko sumesti į vieną krepšelį. Svarbu štai kas. Vertinant komisijos studiją regionai 2010-ieji, maždaug dviejų metų senumo studiją, taigi ir ilgalaikė perspektyvoje klimato kaita, apsirūpinimo energijos saugumas, socialinės sistemos, žalioji ekonomika, visi iššūkiai yra, daro skirtingą poveikį skirtingose Europos žymio teritorijose. Taigi šios krizės atveju poveikis krizės buvo skirtingas skirtingose teritorijose. Be abejo, visur ėmė stikti kredito, sumažėjo rinkos, daug kas neteko darbo, daugelį valstybių narių iškilo problemų ir dėl valstybės biudžetų subalansuotumo naujose valstybėse narėse, kadangi jų išsivystimo lygis buvo žemesnis, tai jų ekonomika buvo netokia konkurencinga, infrastruktūra nebuvo taip išplėtota, turėjo mažiau investicinių išteklių, tie galvojant apie privačius bei valstybinius išteklius, o rytų Europoje nemažai valstybių narių sutarė su apsirūpinimo energija problemomis. Nekartą jau kalbėta apie Vengriją. Ir mūsų šalyje, Vengrijoje, turėjome labai didžiulę valstybės e, skolą, kurią dar paaštrino ribota galimybė apsirūpinti kapitalų ištekliais tarptautinėse rinkose dėl krizės. Taip pat e, turime vykdyti biudžeto korekcijos politiką, yra, priimtas, yra priimas vienas po kito taupimo paketas, taigi vėlgi suvaržo mūsų galimybę reaguoti arba didinti išlaidas. Be to buvo nepalangus e, valiutos e, keitimo kursas bei, kursas bei sumažėjo užimtumo lygis. Ką daryti sąjungos politikos priemonėmis? Kokiu veiksmu čia buvo imtasi ir kaip reagavo valstybės narės? Europos komisija aštuntų metų pabaigoje paskelbė krizinį paketą, kuriame numatė daug priemonių pagal kurias e, buvo norima mobilizuoti sąjungos politikos priemonės. Komisija pirmiausia bandė mobilizuoti turimus išteklius, e, kad juos būtų galima panaudoti valstybinėms intervencijoms. Tiesa, tuo metu dar nebuvo žinoma, kaip teisingai reaguoti krizę. Buvo pirmą laiko atlikti mokėjimai iš ES biudžeto. Komisija taip pat suteikė galimybę per planavimo laikotarpį pirmą laiko išmokėti lėšas iš Europos vystimosi fondo, bet to buvo pakeisti tinkamumo laikotarpiai už praėjusius laikotarpius, kadangi buvo kilusi grėsmė, jog nebus įsavntos lėšos dėl krizės. Bet be nesvarbiausia buvo štai kas. Komisija ėmėsi kai kurių iniciatyvų, kurių dėka mažoms didėms įmonėms bus skirtas papildomas finansavimas. Kitas dalykas. Komisija leido valstybėms narėms pakeisti savo programas, ką tik priimtas programas. Tuo labiau, kad pasikeitė tam tikri baziniai elementai. Taigi komisija labai atvirai pažiūrėjo šį klausimą. Jeigu reikia, programas galima keisti. Tai buvo svarbus dalykas. Be to buvo leista keisti tam tikras sąjungos politikos taisyklės. Tai ko gero neįprastas dalykas. Tuo labiau, kad tai daroma antraisiais dabartinės finansinės perspektyvos metais. Daugelis priemonių turėtų padėti naudos gavėjams. Nenorėčiau jūsų vardinti, tačiau tikrai tos priemonės turėjo apčiuopiamą poveikį naudos gavėjų situacijai. Tiesa, kai kas ir nebuvo padaryta. Galbūt paminėsiu vieną dalyką. Ko gero, sanglaudos fondas dar nebuvo pakankamai panaudotas, kad prisidėtų prie vystimosi. Taigi čia būtų reikėję kiek daugiau lankstumo tokiu atveju būtume galėję finansuoti ir energijos efektyvumo didinimo priemonės, kas šiuo metu nėra įmanoma. Valstybių narių veiksmai. Mes turime statistinių duomenų, esame atlikę tyrimą ir bent jau 11 valstybių narių pakeitė tam tikrą pimtimį savo programas. Pavyzdžiui, jos tame tarpe ir Vengrija numatė finansavimą mažos įmonėms Taip pat net ir didelėms e, investicijoms suteikia paramą, tikėdamiesi didinti išlaidas bei stiprinti paklausą vidaus rinkoje. Taip pat buvo sumažinti kofinansavimo reikalavimai, kad naudos gavėjai gautų daugiau e, lėšų. Taip pat buvo numatytos kompensacijos e, dėl kurso valiutos kurso kitimo pakeistas garantijos mechanizmas, aktyviau kovojama su biurokratinėmis kliūtimis, kad visą tai turėjo padėti geriau įsisavinti ES lėšas. Taigi trumpai, bendras atsakas į krizę susivedė į didesnės vyriausybės išlaidas, sąjungos politika bandėme prisidėti prie to. Buvo bandama išnaudoti visas galimybės, kad padidintume likvidumą rinkoje, pirmiausia, mažutinių įmonių srityje reikiamais atvejais buvo pakeistos programos, buvo naudojami naudų instrumentai, didinamas finansavimas MVI. Ir visos šios priemonės iš esmės buvo labai svarbus pirmiausia Vengrijoje ir kitose šalise, kur be ES paramos valstybė nebūtų galėjusi gelbėti ūkinės veiklos vykdytojų. Taigi atsakas buvo lakstus ir manau, kad buvo gerai suderinti trumpalaikį bei ilgalaikį samprotavimą. Taigi Kokias išvadas būtų galima daryti apie sąjungos politiką? Sanglos politika tradiciškai traktuojama kaip solidarumo instrumentas. Tačiau šiuo atveju ji yra susijęta su Lisabono sartimi ir jo dabartinėje finansinės perspektyvoje. Ir dirbantys šioje srityje konkrečiai supranta, kad štai nėra instrumentas, kuriuo būtų apdovanojamos skurdžios valstybės už savo rinkos atverimą sąjunga nėra skirta vien neturtingoms šalims. Tai konkurencingumo stiprimo instrumentas, kuris naudos visai Europos Sąjungai. Taigi ši krizė aiškiai pademonstravo, jog sąjungos politika irgi gali duoti trumpalaikių rezultatų, ne tik ilgalaikių rezultatų. Svarbu yra teritorinis nevientisumas. Tikrai galima pasiekti skirtingų rezultatų skirtingose teritorijose priklausomai nuo konkrečių iššūkių. Dabar Pažvelkime į dabartinę diskusiją bei į, e, diskusiją, į biudžeto peržiūrą bei strategiją 2020 metai. Taigi, faktiškai ten jau nebekalbama apie sąjungą bei regionį aspektą, o biudžeto peržiūros dokumentas laimės atsiimtas. Tačiau šiame dokumente ši sąjungos politika buvo sukarpyta į atskiras dalis. Ko gero, priežastis to yra gana aiškios. Sąjungos politika yra antra pagal išlaidų apimti ES. Taigi, iš kur rasti išteklių naujoms politikoms finansuoti. Taigi tos lėšas būtų nukėpiamas nuo sąjungos politikos. O šiuo metu svarstomi pasiūlymai yra neteisingai. Man nepatinka siūlymai numatyti naujas išlaidų priemonės už sąjungos politikos ribų. Jeigu ES nori vykdyti veiksmingą viešai finansavimą, tai turi sutelkti dėmesį į sąjungą ir naujas priemonės nuėti tik būtinais atvejais. Tai nei mokslinio tyrimo, nei eksperimentinės plėtros, nei aplinkosaugos, nei transporto srityje ES nevykdo politikos bei neturi infrastruktūros, neturi institucijų, neturi net ir taisyklių, neturi praktinės patirties, kad galėtų investuoti didelės lėšas ekonominiam labui. Ir tą gali atlikti tik tai sąjungos politikos instrumentai. Čia yra vykdomos tinkamos programos, taip pat ir valstybės narės padengia dalį išlaidų, viskas paremta partnerystės, sudarimo principais ir tuo atsižvelgiama ir į regionų poreikius. Taigi pagal tai darau štai tokią išvadą. Galbūt vieną išvadą. Krizė akivaizdžiai parodė. Visa Europa turi ir toliau vykdyti viešojo investavimą, finansavimą. Nekelkime klausimą, ar mums patinka Lisabona ar ne, ar mes norime daugiau darbo vietų, ar mes norime mokslinio tyrimų, visi jų nori. Ko gero, niekas dėl to nesiginčia, bet kaip tai pasiekti, štai koks klausimas. Ir aš taip atsakau, reikia kompleksiškos vystimosi politikos, kuri būtų skirtinga pagal skirtingas teritorijas, reikia tam tikro mechanizmo, kurio dėka būtų galima nukreipti daugelės lėšas į ilgalaikius projektus, taip pat numatant ir trumpalaikę perspektyvų lankstumo. Taigi, tas instrumentas tai sąjungos politika. Tiesa, neužmirškime ir solidarumo. Todėl sąjunga turėtų būti išsaugota, turėtų būti netgi sustiprinta kaip naujas politikos instrumentas ir netgi sustiprinti kaip ekonominės sąjungos ramstė. Ačiū. Ačiū indeed, Labai ačiū, ponai Hail. O dabar mm, žodį suteikiu ponui Zulek. Um, thank you very much. Um, just a very, very quick word. Ačiū. Trumpas įžango žodis. Aš esu iš Europos politikos centro, tai yra o, Briuselėje įkurta nepriklausoma institucija, kurianti idėjas, taigi turiu galimybę išsakyti nepriklausomą požiūrį. Aš nenorėjau žiūrėti į sanglodos priemonių taikymą prieš krizę. Aš galėsiu atsakyti jūsų klausimus, jeigu tokių turėtumėt diskusijų metu. Aš vis tik tai norėjau sutelkti dėmesį į ateitį, ką mes turime daryti toliau. Manau, kad visų pirma turime pažvelgti į pagrindinius iššūkius, su kuriais susidurime naujose valstybėse narėse, bet taip pat ir senosiose valstybėse narėse. Ir čia yra daug um, trumpalaikių ir ilgalaikių iššūkių. Čia aš juos bandžiau išvardinti, sąrašas ne visas. Uh, ir jau dabar galėčiau bent porą dar pridurti čia į šį sąrašą, bet tikrai yra pakankamai darbo bet kokio tipo politikai ateičiai. Kai kas, aišku, yra tiesioginis krizės padarinys, kai kas yra dar iš to laikotarpio iki krizės, aišku, kad krizė paaštrino daugelį aspektų, tačiau daug kas yra dar iš to laikotarpio prieš krizę. Iš tikrųjų, daug buvo ir prieš krizę ir, ir dabar mes akivaizdžiai matome, kad tas kintamumas situacijos dar labiau suaktyvėjo. Dabar ar sanglaudos priemonės yra tinkamos tokiems iššūkiams įveikti. Pradžioje reikia pasakyti, kad ir praeitie yra išreikšta bejonių dėl to, ar mūsų sanglaudos priemonės yra tinkamos iššūkiams bendrai. Dabar nieko naujo mes neturime, ypač kai nekalba apie, nau, apie naujasias valstybės narės, aš prie to dar sugrįšiu, tačiau ką bent jau iki šiol matome, tai yra tai, kad sanglaudos priemonės tikrai padėjo sušvelninti krizės poveikį. Regionų komiteto yra parengtas tyrimas ir Lisabonos platformos tyrimas, kur pasakyta, kad 75 e, procent bent su, sumažintas e, poveikis krizės 55 procentais yra sušvelninta netgi krizės poveikis. Ne visais atvejais, aišku, taip yra, bet galvojant apie ateitį, aišku, kad priemonės turi būti pakankamo masto, turi būti užtikrintas greitis, tinkama struktūra ir lankstumas, kad būtų galima prisitaikyti prie vietos situacijos, reikia papildomumo ir galbūt iš nacionalinių lygmens, reikia nuseklumo ir efektyvumo, atitinkamai galvojant apie ilgalaikę strategiją ir taip pat reikia, kad būtų tinkamos galimybės sudarytos, tinkamas momentas priemonėms. Dabar dėl mm, konkrečiai visų šitų elementų. Tai yra o, mastas tų priemonių, senglaudos mm, priemonės yra tik tai apie 4 procentai ESBVP, taigi tai yra pakankamai nedidelės lėšos. Tai aišku, kad nuose valstybėse narėse, o, kadangi BVP lygis yra mažesnis ir kadangi daugiau dėmesio toms valstybėms skiriama, tai aišku, mastai yra kiek didesni proporcingai. Um, toliau Daugiausia finansavimas skirtas investicijoms, uh, Taigi daugiau būtent dėmesio yra toje srityje. Tam tikrą prasme čia yra daug uh, laisvės, nes nebūtina mm, surinkti pajamų uh, kofinansavimui, bet to yra atitinkamai finansavimo svertas, nes yra tiek iš valstybinio, tiek iš privataus sektoriaus. Kai kuriuose valstybėse geriau tai veikia, kai kur netaip gerai. Taip pat yra ir pakankamai nemažai avansavimo, ypač su, su krize, tai turėjo aišku, atitinkamai trumpalaikį laikotarpį didesnį poveikį, bet aišku, kad vėliau tada bus mažiau finansavimo. Yra ir daugiau finansavimo šaltinių susijęto su tuo, mes jau girdėjome apie Europos investicijų banką, Mm, kuris taip pat prisidėjo prie kovos su krize, ypač per mokslo tyrimų ir inovacijų finansavimą. Taigi bendrai, galbant apie naujas valstybės narės, tai iš tikrųjų tos priemonės yra pakankamai didelio masto, tačiau jeigu jos yra pernelyg išbarstomos, tai aišku, kad poveikis yra menkas ir aišku, kad dar tos priemonės yra nepakankamos, atsižvelgiant, kad iššūkiai yra tokie milžiniški. Dabar toliau. Dėl spartumo, tinkamos struktūros ir lankstumo, taip, yra patobulinimų atsižvelgiant į krizės poveikį, bet vis tik tai aš sakyčiau, kad tie patobulinimai yra e, per menki, nes priemonės vis dar yra per lėtos ir per e, biurokratiškos, ne visuomet e, viskas apsiribo europinių lygmenių, dažnai kai kuriuose valstybės narėse sistemos dar vietinių lygmenių yra pernelik sudėtingos, dažnai yra pernelik sunku permesti mm, lėšas nuo vienų prioritetų kitiems, dažnai naujų prioritetų net neįmanoma įtraukti padaryti. Buvo galimybė peržiūrėti, aišku, tos prioritetos dėl krizės, bet tas procesas taip pat yra sudėtingas, kadangi daugelio valstybių yra labai daug suinteresuotų šalių, kurios įtakoja tos procesus, taigi gali tai užtrukti laiko. Be to, nėra jokios galimybės permesti iš vieno regiono į kitą, tarkim, ar iš vienos valstybės į kitą, tai yra perskirsti geografiškai. Toliau iš mm, finansavimas yra paremtas ilgalaikė strategija pagal operatyvinės programas. Aš sakyčiau, kad daugiau yra į ilgalaikės investicijas, o ne einamai um, finansavimą orientuotas tos struktūros. Ir Dabartinės programavimo laikotarpis yra 2017-2013 metai, daugiamečio pobūdžio jis yra, aišku, galimybė yra lankstumo daugiau numatyti po 2014 metų, bet atsižvelgiant į dabartinės krizės poveikį jau bus per vėlu, aišku, daryti tas korekcijas. Dabar papildomumas, tai yra klausimas, ar a, tos ar yra finansuojami tam tikri veiksmai, kurie kitaip nebūtų gyvenami, jeigu nebūtų tokio finansavimo. Atsižvelgiant į krizę, tai yra labai aktualu, ypač dėl to, kad trūksta e, vidaus finansavimo, yra didesnis poreikis ir dar klausimas yra dėl to, ar yra kofinansavimo pakankamai, kai kurioms valstybėms yra sunku surasti kofinansavimą, kur tai yra reikalinga, kur tai yra reikalaujama, bet to yra tendencija labiau pereiti prie e, į, e, tokio, prie tų pagrindinių įprastinių programų finansavimo nėra pakankamai dėmesio skiriama galbūt novatoriškom programom anksčiau. Gal buvo daugiau to dėmesio, dabar viskas yra daug smarkiau sugriežtinta ir iš tikrųjų daugiau dabar finansavimo skiriama yra tom baziniam programom. Be to, um, mažiau yra finansavimo mažiau tradicinėms sritim, pavyzdžiui, kur yra reikalingas kreditai, tarkim, kredito galimybės e, verslui, ypač ko dabar bankai, tarkim, nepakankamai gal užtikrina. Dabar dėl, dėl nuseklumo efektyvumo ka, su kuo sanglaudos politika turėtų būti siejama. Mes, aišku, turime ekonomikos gavinimo planą, kurio, e, aišku, dėmesys yra suteltas į keturias pagrindinės rytis tai - yra verslas, darbo rinka, paklausa ir infrastruktūra, investicijos infrastruktūra. Bendrai vertinant, e, apie tai jau buvo kalbėta, kad sanglaudos priemonės iš esmės atitinka tuos tikslus, galbūt e, labiau tinkama yra ilgalaikiam darbo rinkoms, infrastruktūros investicijoms, galbūt šiek tiek verslui, bet e, mažiau trumpalaikiams priemonėms, pavyzdžiui, paklausos. Dabar dėl e, pakoregavimų tam tikrų, kad tai būtų protingas, protinga ekonomika įtraukta įtraukianti ir žali um, ES 2020 metų strategija, aš manau, yra labai svarbi, aš prie to dar sugrįšiu, reikia galvoti apie tolesnę ateitį. Ir labai svarbu, kad finansavimas stiprintų būtinas reformas arba bent jau netrukdytų joms. Čia paminėčiau tokį pavyzdį, tarkim, jeigu kalba apie darbo rinkas, jeigu finansavimas yra ta, skirtas tam, kad būtų sumažinta darbo jėgos pasiūla, tai galbūt išspręstų trumpalaikės darbo rinkos problemas, tačiau ilgalaikiu laikotarpiu sprendžiant struktūrinės problemas tai nebūtų gerai. Ir pabaigoje dėl efektyvumo perspėjimas tam tikras mes matome, kad paspartėjo ir padidėjo išlaidos, bet tai dar nereiškia, kad tos lėšos bus panaudotos tinkamai. Mes dar neturime įvertinimo, kuris parodytų, kiek lėšų buvo panaudota ir kaip efektyviai. Ir neaišku, ar tai, kad greičiau suteikiamos lėšos, ar nesumažėjo jų efektyvumas. Dabar dėl tinkamos palakios galimybės, tinkamo momento, kalbant apie ekonomikos atgaivinimo planą, pavyzdžiui, buvo akivaizdu, kad tai fiskalinės tos paskatos, kurios buvo sukurtos, jos turi būti laikino pobūdžio, trumpalaikio pobūdžio. Ir kai eina kalba apie daugelį valstybių, tų paskotų um, panaikinimas buvo 2010 metų akivaizdus yra aišku, kad reikia laiko, kol tos pinigus išsiims iš sanglaudos priemonių vietoje. Taigi klausimas dabar toks, ar mes nuspręsime dabar daugiau skirti pinigų po krizės poveikiui. Uh, mažinti, tai aišku, kad prireiks ilgesnio laiko tas lėšas e, perkelti į vietą ir jau tuo laiku, kai ateis tas momentas, kada jau lėšos atkeliaus į vietą, mes jau iš tikrųjų jas turėtumėm išsiimti iš vietos, iš, iš, iš vietinio ligmens. Ir dėl avansavimo tas buvo daroma dabar bus daroma, aišku, kad vėliau lėšų liks mažiau. Dėl to, ką galima pakoreguoti po 2014 metų, aišku, kad dabar tai galima kažką padaryti, bet jau kai bus tie pakoregavimai po 2014 padaryti, tai jau bus per vėlų, jau, jau nebebus sprendžiama dabartinės krizės padariniai. Kai kurie ilgalaikiai tikslai vis dar išliks dėl užimtumo, dėl um, to, kad trūksta investicinio finansavimo, ypač išorinio, viešojo sektoriaus finansų krizė yra skirtinga skirtingose valstybėse narėse. Aišku, kad kai kuriuose valstybėse taip pat dar trūksta ir kredito bei kapitalo. Dabar kalbant apie ilgalaikę perspektyvą ir siejimą su strategija e ES 2020 metams, aišku, kad reikia jau galvoti ne vien tik tai apie trumpalaikius, bet jau ir apie vidutinės bei ilgalaikės trukmės iššūkius. Tai reiškia, kad tai būtų ilgalaikis tvarus augimas bei augimo potencialas naujose valstybėse narėse. Ilgalaikės trukmės iššūkiai tai yra naujųjų valstybių narių konkurencingumo klausimai ir man atrodo, kad sanglaudos priemonės turėtų būti pagrindinis mechanizmas užtikrinti 2010 metų strategijos įgyvenimą nu, ir senose ir naujose valstybėse narėse, kad matytumėm rezultatus. Reikia investuoti į tolesnį augimą ir stiprinti konkurencinius pranašumus, taip pat ieškoti, galvoti apie naujesnius, inovatoriškus mechanizmus, kuriuos būtų galima pritaikyti, pavyzdžiui, per IAB, EIB e, kreditavimo priemonę, tarkim. Reikėtų daugiau sutelkti dėmesio į e, bazinės, pagrindinės politikos rytis, bet čia sanglaudos politikos priemonė priemonės turėtų veikti kaip um, pokyčių reformų katalizatorius. Dabar dėl ateities, kam be būtų panaudotos anglodos, lėšų, e, anglodos priemonių lėšos, labai svarbu yra rezultatai, e, labai svarbu supaprašinti procedūras, reikia e, analizuoti, kaip lėšos yra panaudojamos tose sritise, kurios yra įtrauktos į operatyvinės programas ir ar iš tikrųjų yra tas rezultatas, kuris buvo numatytas. Man atrodo, mes turime atsispirti pagundai panaudoti anglodos sanglaudos priemonės trumpalaikėms e, problemoms spręsti, ypač kad nebūtų, e, pavyzdžiui, viešojo sektoriaus e, finansų disbalansų spragos kaišėjamos. Ir man atrodo, kad jau kalbant apie tai, kad reiktų pradėti nuo nulio, reikėtų perorientuoti sanglaudos politiką, kad būtų galima siekti 2020 metų tikslų, nežinau, dėl daugiametio šio plano reikėtų galvoti ir iš reikėtų į perspektyvą žiūrėti finansinę, kam yra tiksl, tiks skirtos tos priemonės, ar perskirintimui, ar investicijoms, kam reikėtų jas panaudoti po 2014 metų, kurios turėtų būti pagrindinės rytis, kurios būtų remiamos ir kaip būtų galima užtikrinti maksimalų sanglaudos sanglaudos priemonių rezultatą ir poveikį. Ir aišku, reikėtų pradėti diskusijas dėl to, kas ir kiek turėtų gauti. Atrodo, kad mano laikas baigėsi. Aš tik norėjau pabaigai pasakyti, mano manimu, kalbant apie sanglodos politiką ir turint omenyje jos pobūdį ir mastą, labai svarbu, kad būtų aiškus sutelktumas, aišk, aiškus prioritetai, nes jeigu pernelyg bus išbarstytos tos priemonės, mes negausime norimo poveikio. Mūsų prioritetai turi būti aiškus, bet žinoma, juos reikėtų aptarti galvojant jau apie kitą finansinį planą. Uh, mes turime pusvalandį klausimams ir atsakymams. Kolegos, kurie norite užduoti klausimus, prašome, turite galimybę tai padaryti. Tikriausiai užteks liko dviems e, klausimų atsakymų raundams. Pone Beres. Pone pirmininkė, antrojoje mūsų seminaro dalyje mes sudėliojame šiek tiek kitokius akcentus. Mes kalbėjome apie tai, kokių priemonių mums reikia. Tačiau atrodo, kad to neaptarėme, bet noriu priminti štai, kad ištikus šiai kriziai eurozonoje mes susidurėme su didžiuliu iššūkių, tai yra, kad šalių ekonomikos yra skirtingos. Ir, ir nors ir vykdoma pasivyjimo strategija, kad, kad būtų suartintos valstybių ekonominės išsivystimas priartėtų, tai neįvyko. Pas, per pastaruosius du plėtros etapus buvo kalbėta apie tai, sanglaudos fondo lėšos galėtų būti panaudotos tam pasivyjimui įgyvendinti. Uh, Taigi, atsižvelgiant į tai, kas vyksta ir aš, aš išklausiau pono e, Hel išdėstyto požiūrio, jis tai buvo gana konservatyvus. Taigi, ar jūs manote, kad būtent tokių priemonių mums reikia ir ar jų pakanka? Aš nesakau, kad aš nekalbu apie tai, apie ką, dėl ko deramasi, bet ar jūs kaip, kaip vertinate jūs kaip ekspertas šią situaciją, ar to pakanka? Uh, ir e, kodėl mes nepasiekėme pagidautų rezultatų. Jeigu kalbame apie eurozoną, tai joje yra mažiau galimybių, mažiau mechanizmų. Bet kalbėkime apie naujas valstybės narės. Sanglaudos fondai juk turėjo joms suteikti galimybę pasivyti, pasiekti konvergencijos pageidaujamos. Pone Heil, jūs sakėte, kad sanglaudos fondas. Jūs kalbėjote apie sanglaudos fondą. Ar jūs manote, kad tai priemonė pasiekti didesnio konkurencingumo ir įgyvendinti Lisabonos strategiją? Ponas Zuleg kalbėjo kad e, fondas yra siejamas ne su strategijos įgyvendinimu. Reikia kalbėti, galvoti apie finansinės perspektyvos priežiūrą. Bet manau, kad reikia jau dabar kažkokią strategiją kurti, nes kitaip neturėsime lėšų tai politikai gyvendinti, kurią norime gyvendinti. Taigi mes kalbame taip pat apie Europos socialinį fondą. Nežinau, ar skaitėte. Ar e, norėčiau, kad pasilintumėte savo mintimis apie tai. Ir dar porą pastebėjimų. Dėl sanglaudos fondų panaudojimo vyksta įvairios diskusijos ir siūloma, pavyzdžiui, kad atšvelgiant į krizę reikėtų leisti e, šiais fondais naudotis, netaikant ne kofinansavimo reikalavimo. Tačiau taryboje tokiam pasiūlymui buvo visiškai pasipriešina. Kaip Jūs vertinate tokią tarybos poziciją? Jūs matote, kad ji yra protingai pagrista? atsižvelgiant į, į kai kurių valstybių narių biudžetą. Pone Ziulek, jūs sudarot, jūs tarsi nepasisakote už tai, kad sanglaudos fondas būtų panaudot, jūs ne už tai, kad e, sanglaudos fondo lėšas būtų panaudojamas tr trumpalaikiu laikotarpiu. Ar iš tikrųjų taip? Madam Jensen. Thank you, Chairman. Pone Jensen, ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti iš mums išdalintą medžiagą. Manau, kad vyksta tikrai svarbi diskusija. Ir neįsivaizduoju, kas norėtų apriboti sanglaudos politikos taikymą, tos, tos politikos priemonių panaudojimą dabartinėms valstybėms narėms ir tarsi permesti jas senesnioms, senesniems, turtingesniems narėms. Ponas Zulik minėjo, kad mes turime laikytis to, tos kertinės brandolinės politikos. Ką jūs turite omeny? Kas šiuo atveju yra ta bazinė brandolinė politika? E, taip pat kalbėjote apie lankstumą. Tačiau koks e, programų keitimas įgyvendintas ir apie kokį lankstumą jūs kalbate, kokią lankstumą pagidaujate dabar ir ateityje. Ačiū, aš taip pat turiu trumpą klausimą kalbėtojams. Manau, kad mažų vidutinių įmonių vaidmuo yra nepaprastai svarbus užtikrinant ekonomikos atgaivinimą. Tai e, tas pasakyta ne tik apie naujas, bet ir senasias valstybės narės. Tai labai aktualus veiksnys darbo vietų kūrime, augimo užtikrinime. Taigi noriu paklausti, kaip Jūs vertinate e, sanglaudos politikos priemonių panaudojimą, valst... galimybę valst... mažoms valdybėms narėms pasinaudoti tos sanglaudos politikos priemonėmis? Pone Kans. Ačiū. Užduosiu klausimą gimtają kalbą, sako kalbėtoja. Noriu užduoti klausimą ponui Hail. Jūs kalbėjote apie sanglaudos fondų e, pagrindą, kertinius akmenys. Jie buvo padėti tuomet, kuomet niekas apie krizę negalvojo, jos dar niekur nesimatė. Dabar mums tenka kovoti su krizės pasiekmėmis ir pastuoti priemonėmis, kurios galėtų ją sušvelninti. Uh, vertinant tų priemonių daromą poveikį, turėtume toliau mąstyti apie sanglaudos priemonės ir jų panaudojimą ateityje. Ir tai iš tikrųjų yra svarbu, nes jeigu palyginsime abiejų kalbėtojų e, pranešimus, tai čia išvelgtume prieštaravimą, nes anot pono Heil, sanglaudos politika turėtų būti vykdoma it, it, įtraukimo pagrindu. Ji turėtų padėti pasiekti kon, konver, konvergencijos ir turėtų papildyti ki, kitų sričių politiką. Kitas kalbėtojas sąja, kad reiktų atsargiai naudoti tos politikos priemonės trumpos trukmės laikotarpį. Man atrodo, kad strategija 2020 nustatys e, visus prioritetus ir nustatys būsimą biudžetą. Kaip jūs, kur jūsų manimų turėtų būti skirtingai akcentuojami sanglaudos politikos aspektai, kaip jūs matote tos politikos perspektyvas, ar ją reiktų keisti ir kaip ji turėtų at integruotis į 2020 strategiją ir kaip jūs vertinate šią strategiją iš tos politikos tų fondų panaudojimo aspekto? Mininkė, kadangi daugiau niekas neprašo žodžio, suteikiu žodį prelegentams atsakyti į užduotus klausimus. Dėkuoju už visus užduotus klausimus, jie tikrai įdomus. Visų pirma, ponios Berėš klausimas. Ar turime priemonės, kurių mums reikia Ir aš, aš manau, kad sanglaudos politika e, padėjo pasiekti tikslų, kurių turėjo padėti pasiekti ir kodėl krizėje ji labiau nepasitarnavo. Man atrodo, kuomet kalbame apie sanglaudos politikos veiksmingumą, tai iš esmės yra valstybės investicijų į ekonomiką veiksmingumas. Sanglaudos politika yra tokia pat veiksminga, produktyvi, kaip ir ta politika, kaip ir mūsų, ji priklauso nuo to, ar mes esame pasirengę ją finansuoti ir kaip finansuoti. Tai yra, kaip kurti tvarias darbo vietas, kaip integruoti aplinkosaugos e, aspektą. Tuomet sanglaudos politika pasiteisina, ji, ji apima visus tuos aspektus. Prasta sanglaudos politika neduoda pagidaujamų rezultatų. O problema yra ta, kad ES rengia puikias strategijas, tokias kaip Lisabono strategija, o paskui valstybės narės turi pačios išsiaiškinti, kaip joms praktiškai gyvendinti tą strategiją. Manau, kad sanglaudos politikos pačios vienos niekada nepakaks, kad tų tikslų pasiektume. Viešojo sektoriaus investicijų nepakaks, kad pasiektume tuos tikslus. Uh, apmokestinimas, infrastruktūros politika, švietimo sektorius, reglamentavimas bendrai, nacionaliniai parlamentai. Nacionaliniai parlamentai turi vaidinti svarbų vaidmenį. Bet aš manau, kad mes turime reikalingas priemonės ta prasme, jog sanklaudos politika yra sudėtinga priemonė. Ji yra parengta ilgalaikiu tikslų pagrindų. Ji paremta tokia ekonominė analizė, kuri leidžia mums aiš, sudaryti aišku vaizdą apie tai, ką mums reikia daryti. Ji grindžiama daugia pakopę valdymo struktūra ir tai yra svarbu, nes įtraukus regionus ir vietos uh, atstovus mes daugiau pasiekėme, nei pasitikėdami remdamėsi vien tuo, ką vadiname atskiros, atskiros sektoriaus, atskiros, atskiro politikos sektoriaus bendruomenė. Pavyzdžiui, regionų indėlis yra labai svarbus. Taigi, programų sudarimo pobūdis, partnerystė, kofinansavimas, taip pat sanglaudos politikos kaip sverto poveikis privataus sektoriaus e, finansams. Visą tai sukuria, visą tai bendrai paėmus yra gera paskata užtikrinti tinkamą biudžeto gyvendinimą. Aš keletą metų dirbau FARE programoje ir manau, kad uh, ji buvo tikrai gerai parengta, tačiau viskas buvo vykdoma iš Briuselio ir ji buvo per daug sudėtinga. Toliau solidarumas, konkurencingumas ir ryšys tarp sanglaudos politikos ir Lisabono strategijos arba 2020 metų strategijos. Tikiuosi, kad aš aiškiai pasakiau štai kokią mintį. Sanglaudos politika jau dabar yra ganas plačiai susijęta su Lisabono strategija. Kai buvo parengtos dabartinės programos, buvo daugybė priemonių ir politikos mechanizmų, kurių tikslas buvo užtikrinti, kad visos programos apimtų Lisabono strategijos matmenį. Ir sanglaudos politika, e, strateginio programų rengimo požiūris, e, įdėktas 2007-aisiais, e, apima visus 2020-ųjų strategijos elementus. Ir aš nemanau, kad konvergencijos tikslai ir, ir, tikla, ir, ir tikslas pasiekti didesnio konkurencingumo kažkaip vienas kitam prieštarauja. Ir aš tai aiškiai sakiau. ES narės laikosi tų pačių, to paties požiūrio dėl to, kur link turi vystytis ekonomika ir kokiu tikslu reikia siekti. Taigi visą tai yra, bus 2010 e, strategijoje. Svarbiausia ne, nebandyti visko nuspėti ir surašyti, kaip bus panaudotos lėšos iki didžiausių smulkmenų. Ir ne dėl to, kad mes neturėtume lėšų, mums reikia priemonių, patirties, tinkamų politikos priemonių, o sanglaudos politika gali skatinti keitimąsi patirtimi. Ir, ir tai yra tikrai naudinga. Tai tikrai e, padeda tobulinti mūsų nacionalinę vystimosi politiką. Jūs taip pat minėjote siūlymą e, netaikyti kofinansavimo, tokių aukštų kofinansavimo reikalavimų, panaudojant sanglaudos fondo lėšas, kuriam buvo pasipriešinta taryboje. Na, aš buvau tarybos darbo grupėje ir turiu pasakyti, kad mes net neišsiaiškiname, ko iš tikrųjų norime, ko tikimės iš to pasiūlymo. Tiesiog buvo svarstomas, buvo nuspręsta, kad kitokių, kitokių kriterijų vedimas kainuotų. Ir dėl to jis buvo atmestas. Vengrija siūlė pasiūlymą, teikė pasiūlymą šio klausimu, bet mums nepavyko jo prastumti, galbūt mums pasiseks kitą kartą. Perprogramavimas ir lankstumas. Pone Jensen uždavė šį klausimą. Visų pirma, Aš gyniau sanglaudos politiką ne dėl to, kad aš baiminuosi dėl e, tos politikos e, skirimo, tos politikos e, lėšų skirimo naujoms valstybėms narėms. E, aš nesu iš tų, kurie, pavyzdžiui, iš karto e, pašoka, kai tik tai pasigirsta siūlymus anglos politikos priemonės panaudoti nu, nu senoms valstybėms narėms. Bet e, ta politika turi būti ir solidarumo priemonė, turėtų vaidinti solidarumo priemonės vaidmenį. Ir manau, kad būtų blogai, jeigu vystimosi politika būtų renacionalizuota ir, pavyzdžiui, tos valstybės, kurios pakankamai turtingos ir gali viską finansuoti pačios, na, jeigu būtų pa jeigu būtų klausomasi tendencijų, kad, na, kam siūsti lėšas į Briuselį, mes galime patys viskuo pasirūpinti. Prisiminkime Airiją. E, Airijoje buvo įgyvendinama 2006 metais nacionalinė 56 milijardų eurų programa. Ar žinote, kokia dalis tų lėšų buvo iš ES? nu, man noriu pasakyti, kad e, 2020 strategiją galima panaudoti įvairiausiams nacionaliniams projektams. Ši strategija, jeigu ji bus e, e, paremta ir sanglaudos politikos priemonėmis, nebūtinai turi. E, Būti, tie projektai nebūtinai turi būti paremti kofinansavimo priemonėmis. Svarbiausia, kad pasimokytumėme iš krizės ir nepamirštumėme, ko pasiekėme jau 2007-aisiais. Mažos vidutinės įmonės šiame sektoriuje daug pasiekė Jeremy programa 2007-aisiais. Ir, pavyzdžiui, Vengrijai nebuvo lengva suvokti, kad e, mažoms vidutinėms įmonėms svarbu duoti ne subsidijas, bet gražinamas paskolas, nes kuomet, jeigu įmonėms skiriamos dotacijos, tai jos turi būti siejamos su tam tikromis sąlygomis ir reikalavimais. Pavyzdžiui, įmonės turi įsipareigoti didinti įplaukas, išlaikyti darbo vietas, mainais už tas dotacijas. Jeremy programa skiria rizikos kapitalą, taip pat įvairias paskolas ir ji buvo tikrai naudinga, dabar neturime laiko gilintis į ją. Yeah Manau, turime dėkoti, būti dėkingi komisijai už tai, kad ši programa buvo vykdoma. Galiausiai, manau, kad egzistuoja prieštaravimas, dėl to egzistuoja prieštaravimas tarp konvergencijos ir konkurencijos ryties tikslų ilgos trukmės laikotarpiu. Manau, kad mes su čia sėdinčiu prelegentu abu uh, pasakėme štai kokį dalyką. Sanglaudos politika galėtų būti pagrindinė 2020 strategijos priemonė ir tikslu. Ačiū. Indeed, Zulik, like Pone Zulek, ar norėtumėte pridurti savo pastebėjimus? Firstly, on... Tik porą dalykų. Visų pirma, dėl to, ar turime priemonės, kad užtikrintume didesnį, didesnę konvergenciją tarp valstybių narių. Manau, priemonės turime, bet jos nėra pakankamos dabartiniu pavydalu. ES mastu dažnai iškyla tokia problema, nustatomi labai aukštis tikslai, o paskui ne, ne, ne, nedėgiamos priemonės programos, kad tie tikslai būtų gyvendinti. Grįžtant prie 2020 strategijos, tai svarbiausias iššūkis ES čia yra ne tik nustatyti tikslus, bet ir labai aiškiai pasakyti, mm, nurodyti, kokiamis priemonėmis naudojantis e, jų pasieksimi. Sanglaudos politikos priemonės yra tik viena dalis. Labai svarbu taip pat ir tiksliai žinoti, kokiomis priemonėmis disponuojame. Manau, kad daugybėje sričių tokių priemonių trūksta. Pavyzdžiui, labai svarbus pavyzdys, kalbant apie konvergenciją, yra štai kas. Daug, daugelį naujų valstybių narių per mažai investuojama į švietimo sistemą, į mokymų programas. Ir pavyzdžiui, manau, kad socialinio fondo, vien, vieno socialinio fondo nepakankama, nepakanka šiuo metu, kad būtų padaryti reikalingi žingsniai. Mums reikia pad, užtikrinti aukštą ilgalaikį augimą. E, Ir čia kalbame apie konvergenciją, taip pat apie tai, kad e, reikia didinti gyvenimo kokybę, ypač naujose valstybėse narėse ir to pasiekti per didesnį, didesnius augimo tempus. Dėl mažesnio kofinansavimo reikalavimo atmetimo, manau, kad to, ištikus tokia krizė kaip dabartinė reikėtų mąstyti apie galimybę lankščiau panaudoti prie, e, esamas priemonės. Taip pat nepanaudotos biudžete lėšos, dar vienas rytis, tačiau labai sunku skirti nepanaudotas lėšas kažkam kitam, netgi krizėje. Manau, kad tu, tos, tais klausimais reikia dirbti Europos mastu. Avansavimas, ar tai buvo klaida? Nemanau, kad tai buvo klaida tuo metu, kad toks sprendimas buvo priimtas. Manau, kad dabar toks pasirinkimas yra nebeaktualus, reiktų atsiimti e, e, tas lėšas, t, t, tos lėšas, kurios tarnauja kaip stimulas. E, Reikia išsiaiškinti, ar mes kalbame apie trumpalaikę ar ilgalaikę krizę. Jeigu tai yra trumpalaikė krizė, turime imtis visų priemonių, kad ją išspręsime. Tačiau ilgalaikės krizės atveju tai nebepasiteisina. Nes ilgalaikės krizės atveju um, turėsime mažiau lėšų visoms programoms, jeigu um, mokėsime lėšas iš anksto. valstybių ar valstybės narės gali pačios e, finansuoti savo kasdienę politikos reikmes. Čia kalbame apie tuos dalykus, kurių iš valstybės žmonės tikisi kasdienių pagrindų. Mažos vidutinės įmonės. Mm, Mažos vidutinėms įmonėms labai sunku pačioms pas, dalyvauti, pa, aplikuoti ir gauti lėšų iš sanglaudos fondų, joms reikia tarpininkų. Svarbu, kad pristatytumėme ir naujas priemonės, buvo minėti kreditai, paskolos, vėlgi mažas atinės įmonės tai pasiekė per tarpininkus. Netiesioginė pagalba irgi yra svarbi, ypač tobulinant įgūdžius, darbo, jėgos rinkos situaciją, uh, siekiant, užtikrinant, kad mažas vidinės įmonės pačios investuotų į, į, į naujas darbo vietas. Nemanau, kad ilgalaikis, trumpalaikis tie aspektai vienas kitam prieštarauja. Jeigu kalbame apie tolimą ateitį, konvergencijos pasiekimą ir valstybių narių, naujų valstybių narių ekonomikos geresnius rodiklius, tuomet reikia imtis trumpalaikių problemų, išbristi iš krizės, tačiau ilgos trukmės laikotarpiu reikia investuoti į politiką, kuri užtikrintų ir palaikytų augimą. Ir mano galva, e, to, to galime pasiekti Europos 2020 strategiją, bet šį kartą reikėjo užsitikrinti, kad būtų ir gyvendinimo strategija, kuri būtų gyvendinama, kuri padėtų pasiekti rezultatų ir gyvendinti tas ambicijas ir lūkesčius. Has... Ačiū. Lik ir ponė Hübner pagėdautų dar vieną paskutinį klausimą užduoti, prašom. Turime laiko, juk tai aš norėčiau irgi klausimą užduoti. Šiek tiek pakomentuosiu iš pradžių. Fabianai, kalbėjote apie avansavimą, kalbėjote apie paskatų paketą tas avansavimas buvo kaip ir savotiškų avansų galbūt formai gavęs, tai buvo išmokėta pirmo laiko valstybėms narėms pagal egzistuojančias programas. Tuo buvo norima įgyvendinti egzistuojančias programas ir tuo nebuvo įgyvendinamas koks nors naujas paskatų, stimulų paketas ar panašiai. Taigi jūsų komentaras mane kiek nustebino, galbūt jūs patikslinkite. Kitas dalykas. Strategija 2020-ieji turi daug silpnų vietų. Galbūt neverta šiuo aspektu komentuoti. Tačiau mane stebina strategija štai kas. Joje visiškai neatsižvelgiama į tai, kad ES nėra vienalytė. Taigi labai keistas dokumentas strategijoje nedaroma skirtumo tarp skirtingų ekonominio išsivystymo ES regionų. Neatsižvelgiama į vystimosi potencialą, vystimosi problemas ir panašiai. Tai jeigu strategijoje nėra numatyta atsižvelgti į tą mums patinkančią įvairovę, tai apskritai reikia tokios strategijos, jeigu joje neatsižvelgiama į teritorinius skirtumus. Tačiau labiau man rūpi kitas klausimas. Tai susijęs su būsima sanglaudos politika bei strategija 2020 metai. Sanglos politika buvo labai svarbi 8 metų lapkritį Europos ūkio gaivinimo plano kontekste. Ir sanglos politika sugebėjo apjungti trumpalaikės priemonės su ilgalaikiais vystimosi tikslais, augimu, strategija, transformacija ir panašiai buvo remiamasi juk e, egzistuojančią ilgalaikio vystimosi strategiją, kurią įsipareigojo gyventi valstybės narės bei skirti lėšų. O dabar šis ryšys tarp 2020 metų strategijos bei sąjungos politikos yra, mano galva, galva natūralus, savame suprantamas. Ne tik dėl to, kad abu dalykai bus finansuojami iš vienos biudžeto eilutės, bet ir šiaip tarp šių aspektų egzistuoja tamprus ryšiai. Taigi šiame kontekste aš išvelgčiau tam tikrą alternatyvą tam rezultatų pasiekimo mechanizmui, kurio nėra strategijoje. Arba ES turėtų toliau vadovauti sektoriniu vystimosi principu, nes pagal šią strategiją norima įdėkti sektorinį vystimosi principą. Ir ko gero atitinkamų principų bus formuojamas ir sąjungos biudžetas. Tai nu, atmestumas 20 metų atgal. Kitas variantas. Numatome šimtaprocentinį lietų priskirimą tam tikriems instrumentams, kadangi kiekvienas instrumentas bus skirtas konkrečiai paskirčiai. Kita alternatyva - sanglos politikos valdymo, administravimo mechanizmas turėtų būti toks, kad valstybės narės bei regionai galėtų vadovautis tam tikrų lankstumu, o jo reikia, nes visi esame skirtingose išeities pozicijose ir ko gero visiems mums reikia skirtingo pobūdžio intervencijų. Be abejo, visur Europoje reikia ko gero inovacijų, bet skirtingų mastų. Taigi tas rezultatų pasiekimo mechanizmas. Pakomentuokite, prašau, ar reikėtų vadovauti sektoriniu principu, šimtų procentų skiriant lėšas programos, ar reikėtų perėti prie lankščios anglos politikos apsisprendžiant tik dėl tų reikiamų investicijų. Be abejo, ponė Hübner, jūs pateikėte labai svarbų klausimą, tačiau dėje te galiu kalbėtojams suteikti tik po pusantros minutės atsakymams, prašom. Taip, taip, taip. Tikrai būtų didžiulė klaida, jeigu priimtume strategiją, kuri neatsižvelgtų į teritorinius skirtumus. Būtų labai negerai, jeigu priimtume tokius instrumentus, kurių dėka būtų bandoma primesti sektorinę strategiją, neatsižvelgiant į realią situaciją. Pateiksiu pavyzdį. Žalioji ekonomika. Aplinkosaugos direktorate. Kas parengs tuos instrumentus, kurių mūsų galva reikia, norint ekologiškų investicijų Europoje? Ko gero, tą gali tik tai praktikai padaryti, dirbantis vietose. Esu lankęsis kelis Austri... Austrijoje, Štyrijoje, važinėjau dviračiu ir kiekvienas kaim... kaimelis pasiskelbė esas klimato bendruomenę. Kitaip tariant, jie vietose supranta, ko jiems reikia ir ką gali numatyti strategija 2020 metai. Taigi mums reikia ne super sąjungos politikos, kuri būtų formuojama Briuselė, bet pritaikytos vietos poreikiams. Tuo būtų atsižvelgiama į, į tą teritorinį principą. Lankstumas. Kitas aspektas. Pagristai yra sakoma, jog nereikia per daug visko siaurai išbarstyti. Ko gero iš tikrųjų, tai reikia apsiriboti tik keliais prioritetais. Šie prioritetai bus ko gero ir taip numatyti strategiją 2020 metai. O kaip šie prioritetai bus įgyvendami, tegul sprendžia konkrečiai kiekviena valstybė narė. Bet vėlgi, tai yra sąjungos politikos reikalas. Pone Zulegai, ačiū dėl avansavimo. Avansavimas, avansavimu buvo norima išsaugoti ekonominę veiklą, kadangi ekonominė veikla buvo apmirusi, sustingo privati paklausa ir panašiai. O jeigu mums atrodo, kad krizė tik trumpalaikė ir jeigu privati veikla atsigaus artimiausiais metais, tada visiškai logiška reikėtų iki didesnio masto avansavimo. Nes jau vėliau, kai privatiukinė veikla atsigaus, nenukentės tas finansavimo stygius arba jis nepakenks. O jeigu manome, kad ilgą laiką bus sumažėjęs augimas arba augimo potencialas bus mažesnis, tada nereikėtų tęsti avansavimo nes faktiškai vėliau susidurtume su dar didesnė praraja, kai e, išseks lėšos. Strategija 2020 metai visiškai sutinku. Valstybės narės bei regionai turėtų galėti naudotis lankstumu ir patys spręsti, kas jiems svarbu. Tikrai reikia leisti jiems pasirinkti savo prioritetus. Svarbu apsispręsti dėl bendrų prioritetų ir toks tarimas turi būti pasiekiamas šią strategiją. Strategijos projektas dar nėra idealus, tikiuosi, kad projektas bus dar ne kartą peržiūrimas ir tik po to bus parengtas galtinis tekstas. Tačiau tai vis tiek bus pagrindinis instrumentas, kuriuo vadovausimės. O regionai, valstybės narės turėtų atsiskaityti už rezultatus bei turėtų pademonstruoti, kokiais būdais jie sieks strategijos tikslų, savo pačių pasirinktus tikslų. Taigi to aš dar pasigendu, bent jau šiuo metu. Ačiū, ponė Zulegai. Noriu padėkoti visiems prelegentams, visiems kolegoms už dalyvavimą. Manau, vyko nepaprastai bei vaisinga diskusija. Taip pat dėkoju ir mūsų vertėjams už tai, kad puikiai pasidarbavo. O dabar paskutinis darbo tokias punktas. Kitas komiteto posėdis įvyks e, Strasbūrė kovo 11 dieną. Kalbėsime finansinio reglamentavimo bei priežiūros e, teminį dokumentą. O kitas posėdis įvyks kovo 18 Briuselėje įvyks penktas, penktasis e, atviras e, klausimas skirtas ekonomikos atsigavimui bei valdymui. Ačiū. Gero vakaro.